Sorry, please, can you take... Labai atsiprašau, labai atsiprašau, bet būtinai reikia tylos, turime pradėti darbą. Labai ačiū. So I continue in, uh, in Italian. Toliau kalbėsiu itališkai. Uh, please take your seat because we have to be begin. Okay. We start now. Eh, benvenuti. Sveiki visi susirinkę į posėdį. Šį Šis rytas bus tikrai įdomus, nes e, balsuosime dėl labai įdomaus klausimo. Tai yra e, klausimas susijęs su bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimu. Daug dirbame su šiuo pranešimu ir e, tikiuosi, kad šiandien galėsime patvirtinti kolegės kamerą vert pranešimą, kur kalbama apie bendrąją skaitmeninę rinką. E, kalbant apie bendrą skaitminę rinką, e, tai čia kompetencijas turi įvairūs komitetai, taip pat ir mūsų komitetas. Na, o vėliau mums bus pristatytas labai įdomus e, tyrimas apie profesinį mokymą, apie, atsiprašau, aukštąjį mokslą. Jūs jau gavote darbo atvarkę, jeigu nėra pastabų, tai eikime toliau. Jūs jau matėte, ko gero, spalio 15 dienos protokolą. Jeigu niekas pastabų neturi, tai eikime toliau. Dabar vertimo režimas. Šiandien e, galite klausytis vertimo į italų, vokiečių, anglų, prancūzų, bulgarų, rumunų, čekų, lenkų, ispanų, graikų, vengrų, estų, slovėnų, danų, e, e, latvių ir maltiečių. Taip pat ir lietuvių. E, šis posėdis yra e, transliuojamas ir internetu. Dar jums norėčiau priminti vieną svarbų dalyką. Mes esame išplatinę atmintinę visiems Europos parlamento nariams apie liuks e, filmų prizą. Šiais metais į finalą pateko trys tikrai e, labai geri filmai, jie labai svarbus kultūrinė prasme. E, vakar pirmą kartą e, matėme, kad Vakar e, tuo pačiu metu e, įvairiose e, kino salėse, tuo pačiu metu buvo transliuojami šie filmai. Balsuoti galima iki lapkričio 23 dienos ir tikrai norėtumėm, kad kiek manoma daugiau žmonių balsuotų. Buvo transliuojamas filmas Mustang, o paskui Mediteranėjo. Ir šie filmai uh, Tuo pačiu metu buvo transliuojami daugiau kaip dešimtyje valstybių narių, tai buvo tikras europinis įvykis. Tikriausiai prisimenate, kad galite balsuoti iki lapkričio 23 dienos, tačiau nelaukite paskutinės minutės. Na, o laimėtą paskelbs Europos parlamentas. Prie įėjimo į salę yra visi Visa informacija apie tai, kada šie filmai yra rodomi Europos parlamente, Įvairiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, ir mano šalyje vyksta kino festivaliai, kur taip pat yra e, rodomi šie filmai. Ir man atrodo, kad tikrai yra e, išskirtinė proga. Prizas bus įteiktas e, Strasbūrė lapkričio 24 dieną. E, premiją įteiks e, Europos parlamento pirmininkas Martin Schulz. Ir e, kaip žinia, visi šie trys filmai finalistai yra subtitruoti 24 kalbomis, taigi jie gali būti transliuojami visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbu skatinti europinius filmus. Aš tikiuosi, kad ir jums visiems tai yra svarbu. Toliau. Gruodžio trečią dieną jau, jau buvo patvirtinta, kad gruodžio trečią dieną įvyks tarp, parlamentinė, e, tarp parlamentinis komitetas. Ten dalyvaus ir nacionalinių parlamentų atstovai. Į šį renginį atvyks 14 nacionalinių komitetų pirmininkai. Bus atstovami visi nacionaliniai e, e, parlamentai. Tame renginyje bus kalbama apie švietimą ir jaunimą. Ir iš tikrųjų jau buvo patvirtinta, kad dalyvaus ir taryba, ir komisaras Navračič tame renginyje bus kalbama ne apie jaunimą, o su jaunimu. Jaunimas, jaunimo forumas taip pat bus atstovaujamas. Jaunimo forumo atstovai pateiks keturias įžanginės kalbas, taip pat e, vyks ir tuo pačiu metu trys seminarai, kur dalyvaus nacionalinių parlamentų nariai. Taip pat mes pakvietėme ir Europos investicijų banko atstovus, kurie kalbės apie investicijas europinių lygmenių e, į kultūrą, į jaunim, e, investicijas kultūrai, jaunimo švietimui. Ir aš tikrai manau, kad tai yra puikia iniciatyva. Ir dėl to visų, kuo nuoširdžiausiai norėčiau paprašyti dalyvauti tame renginyje kreipiuosi ir į tikruosius narius, ir į pakaitinius narius. E, tai turėtų būti ne tik e, malonumas, bet ir prievalė. Labai svarbu palaikyti kontaktus su nacionaliniais parlamentais, e, sprendžiančios klausimus ir komitete, ir pačiame Europos parlamente. Taip pat manau, kad dar reikėtų pridurti vieną dalyką. Norėčiau paminėti laišką komisijos pirmininko pavaduotojai Timmermans. Tame laiške kalbame apie vieną mums labai rūpimą klausimą. E, ir mes kreipiamės ne tik į komisiją, bet ir tarybą Taigi, mes norėtumėm, kad 2018 metai būtų paskelbti Europos e, paveldo metais, kultūros paveldo metais. Taigi, e, komisijos nariui Timmermans e, savo laiške mes išreiškėme susirūpinimą, nes dabar komisijos varsta apie tai, kad galbūt iš viso reikėtų atsisakyti idėjos uh, skelbti tematinius metus, bet mums labai svarbu, kad 2018 taptų Europos kultūros paveldo metais. Mes dabar laukiame atsakymo į tą laišką, kurį išsintėme e, Timmermans. Norėjau, kad e, ir jūs tai žinotumėte. Komisijos narė Federika Mogherini visiškai mums pritarė. E, mums taip pat svarbu, kad ir į Europą atvykę pabėgėliai gautų mokymą ir taip pat, kad būtų skiriama humanitarinė pagalba, e, taip pat, kad būtų numatytos švietimo mokymo programos pabėgėlių stovyklose ir trečiosiose šalise. Per e, kitą plenarinę sesiją Strasbūrę e, bus teikiama rezoliucija e, šią temą, ją rengia DEVE komitetas, bet mes irgi pateikėme savo pasiūlymus ir komentarus. Na, o dabar galime pereiti prie balsavimo. Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas. Šį pranešimą parengė kolegę Kamerevert. E, Liepos mėnesį jau buvo patvirtinta, kad pirmininkų suiga patvirtino, kad už šį klausimą atsakingi ITRE ir IMKO komitete, tačiau pagal uh, darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį savo indėlį gali nešti ir užimtumo kultūros e, teisės reikalų ir lybė komitetas. Petra Kamerevert pristatė savo nuomonės projektą rugsėjo 21 dieną, pakeitimus buvo galima teikti iki rugsėjo 30-osios. Gavome 183 pakeitimus ir jie tikrai Manau, kad padėjo ir pranešėjai, ji bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais e, parengė tekstą su kompromisais. Manau, kad dabartinis tekstas parengtas tokiu labai jautriu klausimu yra puikiai subalansuotas. Eikime prie balsavimo. Ar visi atsinešėte balsavimo korteles? Galbūt Petra dar prieš pradedant balsuoti norėtų kažką pasakyti? Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, das war... Labai ačiū. Na tikrai man teko nelengva užduotis. Aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat sekretariatui, frakcijos sekretariatui. Tikrai labai stengiuosi, bandžiau e, parengti kiek įmanoma daugiau kompromisų. Bandžiau suskirsyti pakeitimus pagal įvairias kompetencijas. Ir Tai buvo svarbu, norint e, pakeitimus atspindėti tinkamose dokumento vietose. Kaip jau sakiau, užduotis nebuvo lengva ir dėl to dar kartą dėkoju visiems, kurie man padėjo. Deja, e, ne visais atvejais buvo įmanoma rasti kompromisą, kuris tenkintų visus, bet aš tikiuosi, kad galų gale balsų dauguma bus patvirtintas šis svarbus e, pranešimas kitais metais jau turėtų būti pradėta įgyvendinti reformą ir e, ten jau mūsų komitetui teks daug kompetencijų ir aš manau, kad šiuo pranešimu mes galime duoti aiškę žinę komisijai, kurią kryptimi norime eiti. Dar kartą ačiū visiems. E, grazie. Ačiū, Petra. Aš irgi norėčiau padėkoti sekretariatui už visą nuveiktą darbą. Na, o dabar manau, kad galime eiti prie balsavimo. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl darbo tvarkos? Ar galima e, paprašyti, kad e, galtinis balsavimas būtų vardinis balsavimas? Pirmininkė, bet jau taip ir numatyta, kažkoks keistas prašymas, galtinis balsavimas bus vardinis balsavimas. O dabar reikime prie pirmo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar antras kompromisas. Ja? Allora, on rock al vo... oh, scusate, sul eh, compromesso... Taigi antras kompromisas buvo prašyta surinkti vardinį balsavimą dėl antro kompromiso. Jūs tikriausiai žinote, kad e, tam, kad vyktų vardinis balsavimas, Pagal 208 e, straipsnį e, ketvirtadalis komiteto narių turi pasisakyti už. Taigi mūsų atveju bent aštuoni kolegos turi pritarti tam, kad vyktų vardinis balsavimas. Tai dabar pakelkite rankas tie, kurie pritarė tam, kad e, būtų balsuojama vardiniu būdu dėl antro kompromiso. To anksčiau nebuvo numatyta. Taigi dabar reikia priimti demokratinį sprendimą šiame komitete. Pakelkite rankas, jeigu norite vardinio balsavimo. Tik 3, 4, 3. Dar kartą. Kas nori vardinio balsavimo? Pakelkite rankas. 2, 3, 3 kolegos už, kas prieš. Prieš vardinį balsavimą. Taigi, Balsuokime įprastinę tvarką, kaip ir buvo numatyta. Taigi antrasis kompromisas. Kas už? Against, abstention. Prieš susilaikę patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Ir vėl buvo paprašyta surinkti vardinį balsavimą. <laughs> Va bene, allora facciamo così. Se siete Tai padarykime taip, jeigu jūs neprieštaraujate, nuspręskime kartą ir visiems laikams. Kolegė Adinolfi prašė vardinių balsavimų. Tai dabar pakelkite rankas, kurie pritarė tam, kad dėl visų kompromisų būtų var, balsuojama vardiniu būdu. Du, trys kolegos, trys kolegos e, to prašo, balsų daugumos nėra. Taigi dėl visų kompromisų nebus balsuojama vardiniu būdu. Toliau trečias kompromisas, kas už? Against. Prieš susilaikę patvirtinta. Toliau pereikime prie ketvirtojo kompromiso, kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Pereikime prie 23 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 50 pakeitimas. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 5 kompromisas. Turiu problemų matyti e, su akiniais. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 57 pakeitimas. Puslapio apačioje, kas už, prieš, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Galime pasitikrinti dėl šio pakeitimo. Pradedame balsuoti dėl 57 pakeitimo. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Einame toliau prie 60 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 61 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 7 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas, numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas 2, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 74 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 174 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis žodinis pakeitimas. Ką, ką pasitikrinti dėl dešimtojo kompromiso? Gerai, dešimtasis kompromisas, pradedame balsuoti. Mm. Uh, close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atsiprašau, sako pirminkė. 76 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas už? Atsiprašau, kas už? Prieš. Susilaikę. Gal atmesta? Atmesta, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta taip vienu balsu. Toliau 78 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 157 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas kas už. Prieš susilaikę. Patvirtinta. Septyniasdešimtasis pakeitimas kas už. Prieš susilaikę. Patvirtinta. Ne, galbūt, galbūt ne. Pasitikrink. Ne. Pakartotinė balsuokime kas už. Prieš susilaikę. Galbūt atmesta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Thank you. 70. 70. 70 pakeitimas. Eh, scusate. Sorry. Eh, allora, ok. Allora, it's, it's clear that it's not... Akivaizdu, kad eh, nebus patvirtinta. Baigiame balsuoti. Taip, taip, teisingai atmesta. Padariau klaidą. Toliau 72 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta 12 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Eikime toliau prie 13 kompromiso kitame puslapyje. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 14 kompromisas kitame puslapyje. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 15 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 16 kompromisas. Kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 17 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 112 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 19 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 150 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę. Mm, gal atmesta, bet norėčiau pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Close the vote. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis pakeitimas. Toliau 100. 63 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 20 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 155 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, atmesta, atmesta. Tiesiog neteisingai pasakiau. 172 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 93 pakeitimas, kas už, prieš prieš susilaikę atmesta. 94 pakeitimas kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas antrasis pakeitimas, kas už Ar teisingai 102? 102 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 104 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 133 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 145 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 148 kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 158. Taip, geriau pasitikrinti dėl 148. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 158. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta? 159. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 164. Kas už? Kas už? Prieš susilaikę. Pastikrinkime dėl šio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Uh, close the vote. Balsavimas baigtas. Atmesta vieno balso persvara. 168. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta, 179, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, pastikrinkime, 179, 179, baigiame balsuoti, patvirtinta. 180 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 182. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 183. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmoji nurodomoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji patvirtinta, trys, tre, trečiasis kas už prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis kas už prieš susilaikė patvirtinta, penktasis kas už prieš susilaikė patvirtinta, dvidešimt ketvirtasis kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta, toliau devintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis kas už prieš susilaikė patvirtinta, dvidešimt penktasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 26 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 27 kompromisas, kitame puslapyje, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Na ir dabar balsuojame dėl e, viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ar visi balsavo? Ne visi balsavo. Patvirtinta 19 balsų už, 6 prieš ir 3, 3 susilaikė. Um, trys susilaikė. Sveikiname pranešėją Petrą. žodis Petrai, prašom. Ja, vielen herzlichen, vielen herzlichen Dank. Labai ačiū. Ačiū kolegos. Ačiū už tokį vienareikšmį rezultatą. Aš norėčiau pasinaudoti progą. Pirmininkė, prašau visų tylos. Minutėlė. Pranešė norėtų pasisakyti tylos. Taigi, aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ne vien tik tais e, e, frakcijos kolegoms, sekretoriatui, šešėliniam pranešėjam, bet aš noriu ypatingai padėkoti Livijai, Livijai e, Degosovai, mūsų patarėjai šioje frakcijoje. Ji dėja mus paliks po poros dienų, po poros dienų įperės į užimtumo komitetą. Ir aš manau, kad šiandien yra puikia proga mums visiems jai padėkoti už išties puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad kolegos ir iš kitų frakcijų tam gali pritarti. Taigi labai ačiū ir linkiu kuo geriausios kloties jai e, dirbant užimtumo komitete. Tikrai labai gaila, kad mus paliekate, bet linkiu Jums visokiojo pasiekmės. Pirmininkė, ir aš norėčiau prisijungti prie šios padėkos. E, e, Lyvija tikrai yra ne tik puikiai, e, protinga moteris, bet tikrai labai nuostabi bendradarbė, ji tikrai labai padėjo mūsų komitetui. Labai ačiū. Georgijos πολύ γρήγορα στο πρώτο μέρος για το βραβείο Λουξ. Στο... Ačiū. Aš noriu tarti keletą žodžių apie e, Liuks filmų festivalį. Vakar, kai vyko balsavimas, buvo oficialiai e, pristatytas prizas. Nežinau, kodėl taip atsitiko. Uh, Na, o šiandien mes balsavome dėl bendrosios skaitinės rinkos akto rengimo, tikrai patvirtiname labai svarbų dokumentą. Ačiū Petrai už visas pastangas, tačiau mūsų laukia dar ilgas kelias ir juo eidami dar turėsime įveikti daug kliučių, taigi turime išlikti atidus. Taip, iš tikrųjų Vakar 19.30 prasidėjo filmų pristatymas. Įvairiose miestuose buvo pristatomas filmas Mediteranijo. Ten turėjo dalyvauti ir e, Tajani, bet e, balsavimas užtruko ilgiau negu kad buvo numatyta ir e, nebuvo galima visko atidėti, nes vyko ir tiesioginė transliacija Marzelio Rosetti E, pasakė puikią kalbą. Ir, kaip jau sakiau, filmus galima pasižiūrėti ir Europos parlamente, ir įvairiose Europos miestuose. Taip, iš tikrųjų, mūsų laukia dar ilgas kelias dėl skaitmeninės rinkos, bet tikrai esu e, įsitikinusi, kad rasime puikius subalansuotus sprendimus. O dabar galime pereiti prie kitų e, e, pranešimų, visų pirma, Damian Dragiči. Labai įdomi tema – mokymasis apie ES mokykloje. Jūs žinote, kad e, ši nuomonė yra rengiama savo iniciatyva. Jau įvyko labai turtinga diskusija per praėjusį posėdį. Šis klausimas šiuo metu tikrai labai aktualus, nes yra ieškoma uh, ideologinių, kultūrinių šaknų, e, taip pat bandoma, e, taip pat reikia, daug kalbama apie ES e, piliečius. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 19 dienos, o balsavimas yra numatytas sausio 11 dieną. Prašom. Ačiū, labas rytas. Norėčiau trumpai pristatyti pranešimą apie mokymasi apie jas mokyklose ir jo pagrindinės mintis. Kaip jau sakiau, kai vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, esu tikras, kad mokymasis apie jas mokykloje yra itin aktualus e, dabartinėme kontekste, kuriame socialinis ir politinis poveikis, e, kuri daro e, finansų ir ekonominė krizė, kurią patiria jas per pastarosius metus, gali kvestionuoti bendrasias vertybės, institucijų vertybės, įskaitant ir Europos Europos tapatybės klausimą. Daugelis piliečių nelabai daug kas žino apie Europos Sąjungą, apie institucijų veikimą ir dėl to yra labai nutolę nuo Europos Sąjungos, nuo jos e, projektų, patiriamas demokratinis deficitas. Ir e, tai e, labai paaiškėjo, kai vyko paskutiniai rinkimai Europos parlamentą. balsavo e, tik 27,8 procentų jaunimo, tai labai e, nedidelis e, procentas, toks buvo stebimas tik 80-mečio pabaigoje ir reikėtų tokiai situacijai pataisyti, vykdyti įvairius projektus. Ir vienas iš būdų būtų mokyti apie ES mokykloje, kad uh, būtų ugdomas bendruomeninis paužiūris, kad mm, piliečiai būtų mokomi nuo pat mokyklos gyventi šiame sudėtingame e, kontekste, sudėtingomis sąlygomis. 1976 metais e, buvo patvirtinta Um, švietimo uh, programa ir uh, po to švietimo aspektas visuomet buvo ES politikos dalis. Sąlygos yra gana sudėtingos ir uh, šiame pranešime kalbama apie labai svarbų komponentą, apie mokymą apie ES mokykloje. Tai gali atverti naujų mokymosi galimybių mm, Manome, kad jauni žmonės turi būti rengiami dar mokykloje, ją palikti aktyviais piliečiais, gyventi bendroje Europoje, globaliame pasaulyje. Svarbu, kad jie įgytų svarbių žinių, gerai suprastų, kas yra ES, kaip jį veikia, kokios yra ES integracijos vertybės ir kaip tai e, daro poveikį jų šaliai, jų veiklai Pagal naujosios dimensijos švietimo srityje idėją, mm, kuri yra išreikšta šiame pranešime, reikėtų paminėti du aspektus. Pirmasis susijęs su e, žinių įgymu e, apie ES geografiją, apie pačią ES, apie jos institucijas ir jų veikimą. Antrasis aspektas yra pilietybės ūkdymas, pilietiškumo ūkdymas, įskaitant tolerantiškumą, e, kitų kultūrų supratimą, demokratinių vertybių ir žmogaus teisų supratimą. Antrasis aspektas, jo tikslas suteikti galimybę jaunimui įgyti įgūdžių, kompetencijų, gebėjimų, kurie bus jiems reikalingi, kad jie gyventų pluralistinėje, demokratinėje visuomenėje, galėtų spręsti jos problemas. Dauguma valstybių narių progresyviai įtraukia tą naująją dimensiją į savo mokymo programas ir be to galima būtų atitinkamai mokyti mokytojus, renkti naujus vadovėlius, naujas metodikas. Pranešime kalbama apie tai, kad yra e, ribotų žinių apie ES tarp e, piliečių ir todėl reikia mokomosios medžiagos kuri turi būti dėstoma visur, įskaitant ir profesinį mokymą, ir profesinio mokymo sektorių, kad būtų pristatoma medžiaga apie ES, apie jos e, vertybės. Turi būti apriektos įvairios su jais susijusios e, temos ir jos turi būti adaptuotos atitinkamai amžiaus e, grupė atsižvelgiant į besimokančių interesus. Turi būti naudojami interaktyvūs metodai, kad besimokantieji patys prisimtų atsakomybę už savo mokymus ir rezultatus, kad e, tie pavyzdžiai, tas mokymasis būtų susijęs su kasdieniu moksleivių gyvenimu ir uh, Reikėtų taip pat pasinaudoti galimybėmis, kurios yra numatytos um, ES uh, švietimo programoje. Tai paskatins kalbų mokymasi, tarp kultūrinį supratimą. Pranešime taip pat uh, pabrėžiu, kad uh, svarbu ir toliau skirti finansinę paramą, suteikti galimybę pasinaudoti judumo teisėmis Ir norėčiau paraginti komisiją užtikrinti, kad svarbiausi suinteresuoti subjektai galėtų mm, naudotis finansavimo galimybėmis pagal įvairias programas, žinotų apie tas galimybės. Taip pat galima keistis e, mokymosi medžiagą tarp įvairių e, mokymo įstaigų, e, kartu renkti tą medžiagą, galima bendratarpiauti tokiu būdu. Taip pat reikėtų skatinti mokymasi apie jas įvairiais lygmenimis, daryti tai visomis įmanomomis priemonės, priemonėmis per visus egzistuojančius tinklus. Taip pat reikia užtikrinti, kad mokymo programos apskritai išliktų aktualios ir kad būtų stiprinama ES dimensija, kad besimokantieji e, galėtų veiksmingiau įgyti žinių apie greitai besikeičiančią visuomenę, jos gyvenimą. Mm, svarbu, kad e, mokymo programos atspindėtų mm, sudėtingas e, visuomeninio gyvenimo sąlygas, daugiau kultūriškumą. Svarbu, kad ta medžiaga būtų nediskriminavimo pobūdžio ir be formaliojo švietimo labai svarbu vaidmenį ugdant pilietiškumą tarp es piliečių vaidina ir neformalus ir neoficialus ugdymas ir švietimas. Todėl svarbu visose švietimo sistemose įtraukti es aspektą ir užtikrinti, kad tarp įvairių e, ir formalio, ir neformalio sistemų, ūkdymo sistemų būtų tam tikras ryšys. Mm, viso to reikia tam, kad um, uždengtume spragas tarp ES ir jos piliečių. Reikia stiprinti ES dimensiją švietimo srityje ir uh, imtis visų priemonių, kad šis tikslas būtų pasiektas. Ačiū uždėmesi, laukiu jūsų pastabų, jūsų pakeitimų ir dėkuoju už bendradarbiavimą. E, grazie, kolega e, Dagičiai. Labai ačiū e, kolegai Dragičiui, iš tikrųjų parengėte labai išsamų dokumentą. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o paskui ir kitiems kolegoms. Ar be šešėlinių pranešėjų dar kas nors norėtų pasisakyti, nes šiam klausimui galime skirti 12-15 minučių, nes reikės dar aptarti ir kitus klausimus. Kolega Suidrova, kolega Zver, Malinov, ar dar kas nors? Puiku. Tai galime planuoti savo laiką. Kolega Malinov, Sudrova ir Zver. Thank you. We are still not very much behind. Ačiū, dar nelabai vėluojame, bet vis tiek pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie tai, kaip aš, kaip šešėlinis pranešėjas, dirbau. Ne visuomet pasitaiko tokių galimybių, bet e, šį kartą tiesiogiai pavyko susisiekti su mokytojų bendruomenė mano šalyje, buvo surinktas seminaras, aptariam šią temą. Savo mintis e, pasilaikysiu e, pakeitimams ir vidinėms diskusijoms. Tiesiog norėčiau padėkoti mokytojams už jų pastangas, už jų pasiūlymus, kurių buvo nemažai. Žinoma, galima e, pasinaudoti tais pasiūlymais, rengiant ir nacionalinius teisės aktus. Ir manau, kad savo pakeitimuose taip pat galėsiu pateikti kai kuriuos tuos mokytojų pasiūlymus. Dokumentas yra padalytas į tris dalis - Europos dimensija švietimo srityje. Toliau kalbama apie valstybių narių vaidmenį. Pirmiausia, dėl ES dimensijos Europos švietimo sektoriuje. Daug pasiūlymų buvo pateikta dėl pranešimo turinio. Manau, kad Mm, mm, viena mintis verta dėmesio. Galbūt sunku būtų ją įtraukti į pranešimą, bet e, verta ją paminėti. Ypač kai kuriuose šalise istorijos e, dėstymas yra labai svarbus. Kaip dėstoma istorija mokyklose laikoma didžiulė kliūtimi arba kaip tik skatina Europos e, Sąjungos idėjų sklaidą. Tai mm, teorinė mintis, gana sunku viską dabar paaiškinti, tiesiog manau, kad ir taip supratote, ką turiu omenyje. Taigi labai svarbu atsižvelgti tai, kaip dėstoma istorija mokyklose. Svarbu nevengti to klausimo, svarbu jį spręsti. E, tas istorijos dėstymas labai skiriasi įvairiose šalise ir tai faktas taip yra. Manau, kad to pakaks. Dabar dėl sąjungos vaidmens. Šiuo klausimu pateikta daug pasiūlymų. Žmonės mokytojai, kurie faktiškai dėsto mokyklose, yra labai motivuoti, bet jaučiasi ne tai, kad palikti, atstumti, bet jiems trūksta organizacinių dalykų Jie pasakė, pavyzdžiui, kad e, kai teikiama per daug informacijos, tai sukelia tokių pat nepatogumų, kaip ir tuo atveju, kai teikiama per mažai informacijos arba visai neteikiama informacijos. Žinoma, dalyjamas gerąją patirtimi, bet e, kartais faktiškai neįmanoma tokių pavyzdžių pateikti, nes švietimas skiriasi skirtingose šalise, bet reikia vis dėlto kažkokios centralizuotos kokybės kontrolės ir mokytojai mano, kad tas poreikis tikrai yra. Žinoma, galima būtų pakalbėti apie konkrečius pakeitimus, kaip reikėtų ką keisti, reikia minėti ir specialų įūkdymą ir akademijas skirtas e, mokytojams. E, Europos parlamentas taip pat ėmėsis e, iniciatyvų, kad būtų, pavyzdžiui, įkurta mokytojų akademija prie Europos parlamento galbūt. Iš tiesų reikia kažko tokių lygmenių, kad mokytojai žinotų, jog yra kažkoks bendras centras. Daug labai kalbėta apie mokytojų rengimą ir e, kilo klausimas, mokymasis apie ES mokyklose. Mokytojai dėsto tai, iš kur ateina tie mokytojai, jie ateina iš universitetų ir Atrodo, kad um, tas mokymas apie jas mokyklos yra gana ribotas. Reikia visų pirma pagalvoti apie universitetus, kurie rengia mokytojus, kurie vėliau išėję iš universitetų dėstys apie ES mokykloje. Reikia vengti um, jų rengimo spragų susijusių su ES, reikia tam tikrų organų, kurie galėtų išduoti pažymėjimus, sertifikatus, kurie renktų mm, tam tikrus kursus tiems žmonėms, kurie norėtų dėstyti apie ES mokyklose. Apie ES mokoma, tarkim, tokiuose specialybėse uh, kaip um, Mm, Europos e, Sąjungos e, reikalai ar panašiai, e, bet tarkim gali būti istorijos arba biologijos mokytojas, kuris norėtų dėstyti ir apie ES. Todėl reikia tokiems mokytojams suteikti galimybę taip pat pasirenkti, gauti sertifikatą ir dėstyti apie ES. O kaip dėl mokymą apie ES tose šalise, kurios uh, E, dabar vykdo dėrybas dėl stojimo ES, e, kai kurių jų lūkesčiai e, gana dideli, ambicijos didelės ir tikrai būtų didelis pranašumas, jeigu jau dabar ten mokyklose būtų pradėta mokyti apie es, kai šalis dar nėra narė, bet tikrai taps ES narė, tarkim, kaip Vakarų Balkanų šalis. Manau, kad e, tai taip pat labai svarbu ir labai svarbu būtent e, pagalvoti apie tai, kaip turi būti dėstoma apie jas mokyklose ir kaip rengiami tokie mokytojai aukštojo mokslo sistemoje. Ačiū. Gerai. Labai ačiū. Bet kitų prašau kalbėti trumpiau, nes dar trys nariai nori pasisakyti, o paskui 11 val. pradedama svarstyti kitą klausimą. Taigi, kolegė Šedrova, prašom stručnější, já jsem ráda, že mohu navázat na. Ačiū pirmininkė. Tikrai e, džiaugiuosi, kad galiu pritarti tam, ką pasakė kolega Malinov. Tikrai labai svarbios jos pastabos. Kaip apie ES yra mokoma mokyklose, tai tikrai labai svarbu. Esu girdėjusi atsiliepimų iš mokyklų, kad nepakankamai uh, mokyklose yra mokama, mokoma apie Europos Sąjungą, nes mokyklos turi ir kitų užduočių ir pareigų. Taigi, mums reikia sukurti draugiškesnę aplinką ir užtikrinti, kad būtų tinkamai mokoma apie ES ir mokyklose. Tai suderinama su to, ką pasakė kolega Malinov. Ir jeigu mums pavyks tai padaryti. Tai bus svarbu ir Europos parlamentui. Aš noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad jis išvardino viską, ką reikėtų nuveikti. Manau, kad jeigu tai, ką pasakė kolega Malinov, būtų įtraukta į šį pranešimą, tai pranešimas tikrai būtų labai praturtintas. Turiu pastabu apie aštuntą punktą kur kalbama apie demokratinį valdymą mokyklose. Demokratija ir e, profesionalizmas um, turi būti suderinami. Galbūt reikėtų pasistengti ir, kad mokiniai būtų tiesiog įtraukti į demokratinį valdymą. Maura, kolega Maura norėtų pasisakyti. Taip, Ačiū pirmininkė. Na tai yra paskutinė galimybė, kai aš jūs galiu kreiptis kaip šio komiteto narys. Aš jau įteikiau e, paraišką dėl atsistatydinimo. Nuo, aš atsistatydinu nuo lapkričio 25 dienos tam, kad galėčiau dalyvauti rinkimuose Ispanijoje. Uh, Ispanijoje dabar tikrai labai sudėtinga situacija, bet tie rinkimai be galo svarbus. Aš norėčiau padėkoti ir pirmininkiai, ir visiems komiteto nariams. Taip pat ačiū ir visiems padėjėjams, politiniams patarėjams už visą nuveiktą darbą. Ačiū už visą nuveiktą darbą per šios pusantrų metų. Šio komiteto darbo metodas tikrai puikus. Ir manau, kad darbą reikėtų tęsti ir nacionalinėse institucijose. Svarbu, kad nacionalinės institucijos bendradarbiautų su Europos parlamentu. Na ir dar kartą noriu pabrėžti, man teko didelė garbė paskutinį kartą čia pasisakyti. Ir mano paskutinis pasisakymas yra apie um, mokymus mokyklose, apie Europos Sąjungą. Šiuo metu mano partija vykdo rinkiminę kampaniją. Ir dėje E, nėra tokio teisės akto, kur būtų apibriešta ES piliečio tapatybė. Europa yra valstybė, ne piliečių projektas. Mes norime sukurti solidarę Europą, tačiau tai nebus įmanoma, jeigu mes e, tuo pačiu metu demokratiškai nedirbsime su piliečiais. Tai sako ne tik mano kartos žmonės, kurie galbūt šiek tiek pavėlavo, tam, kad galėtų prisidėti prie europinio projekto. Aš iš esmės kalbu apie jaunuolius, e, kurie šiandien e, garsiai kalba, įsitraukia į politiką, kaip kad atsitiko ir Ispanijoje. Galbūt rytoj mums reikės federacinės Europos. Svarbu, kad būtų skleidžiama informacija apie ES šaknis, funkcionavimą. Reikėtų siekti dialogo. Dialogas skatina kritinį mąstymą. Tai yra vienas iš ginklų, kuriuo galėtumėm kovoti prieš euroskepticizmą. Kolegos Dragyčiai pranešime kalbama apie tai, kad beveik visos ES valstybės narės įtraukia uh, E, mokymus apie ES į savo mokyklų programas, tačiau Ispanija to nepadarė. Aš tikrai pritariu tam, kad valstybės narės turėtų būti raginamos atnaujinti e, mokyklų programas. Į mokyklų programas reikėtų įtraukti ir mokymus apie ES. Taip pat norėčiau pridurti, kad tai turėtų būti daroma visose lavinimo lygmenyse nuo pradinės mokyklos iki aukštųjų mokyklų. Kaip tai būtų galima įgyvendinti praktikoje? Pranešėja, gal jau galite artėti prie pabaigos, nes jau kalbate tikrai labai ilgai. Taip, taip, aš jau toj baigsiu. Taigi, reikia bendradarbiauti nacionalinio lygmenio, europinių lygmenių. Svarbu uh, kad e, e, mokiniai gautų aukštos kokybės mokymą, tam, kad jie galėtų būti e, pasirengę dalyvavimui darbo rinkoje. Ir taip pat būtina apsaugoti ES piliečių teisės. Tai yra didžiulis iššūkis, kuris mūsų laukia. Labai ačiū. Noriu pasakyti, kad tikrai mums labai gaila, kad neteksime tokio puikaus kolegos, kuris visą laiką įneždavo didžiulį indėlį į mūsų darbą. Ir iš tikrųjų e, mums visiems labai svarbu tai, ką pasakėte. Ir beje, aš noriu Jums palinkėti sėkmės Jūsų naujoje veikloje. Linkim sėkmės Jūsų politinėme gyvenime. Tikiuosi, kad jis bus tikrai sėkmingas. Ir mes tikimės, kad jūs pakeis e, lygiai toks pat e, kompetitingas asmuo, kaip kad jūs. Taigi visų kolegų vardu jums linkiu sėkmės. O dabar suteiksiu žodį kolegai Šuntys, nežinau, ar teisingai ištariau pavardę. Prašom. Efkarštop. Huntis, taip. Dėkoju už suteiktą žodį. Pirmas iki pasakau kultūros komitete kaip naujas narys, tai iš tikrųjų yra tų, kurie pasitraukė, yra tų, kurie prisijungė prie šio komiteto. E, jau penkerius metus esu parlamentaras, bet dirbau kitose komitetuose. E, užsienio reikalų komitete esu dirbęs anksčiau ir komisijoje, ir buvau ir nacionalinės ministras, buvau kairiųjų mm, ministras, kurios aš rūpinausi Europos reikalais. Ir aš tikiuosi prisidėti prie bendro darbo šiame komitete. Man atrodo, kad šiandien aptariamas klausimas yra nepaprastai svarbus, įdomus ir Tiesiog norėjau pasakyti, ko, koks yra mano kontekstas, kad suprastumėt, kad iš tikrųjų mane labai domina šie, šie klausimai. Jie yra labai svarbus. Tai mano pirma, pirmas toks pastebėjimas būtų, kad šis Šis pranešimas išryškina e, problemas europinių lygmenių, kaip Europos piliečiai jaučiasi Europos Sąjungoje, ką, ko jie ieško, kaip jie dalyvauja visose procesuose. Ir e, manau, kad e, klausimus keliame tinkamus, tačiau ne visuomet išsakyti teiginiai atitinka uh, sprendimo būdus. Taigi, kokios yra pagrindinės problemos, kad Europos piliečiai nedalyvauja demokratiniuose procesuose ir tai ypač išiškėjo per Europos parlamento rinkimus. 50 procentų rinkėjų nedalyvauja rinkimuose. Toks menkas aktyvumas rodo, kad jiems nerūpi Europos reikalai ar kad jie yra nusivylę politiniu pasauliu, kuris įtakoja jų kasdienį gyvenimą. Ir e, aš manau, kad jie yra nusivylę dėl to, kad e, jie galvoja, kad štai aš ateinu, balsuoju, dalyvauju rinkimuose, tačiau niekas nesikeičia. Man atrodo, kad piliečiai susidaro toks įspūdis, kad jo veiksmai yra visiškai nenaudingi. Ką mes galėtumėm padaryti šioje srityje? Na, aš teiksiu pakeitimų. Uh, Ir štai, pavyzdžiui, švietimas, ką tai reiškia? Tai yra du dalykai. Visų pirma, tai žinios, tai istorija, geografija, kiti aspektai, mm, kiti dalykai, kas sėtina su Europos istorija, su Europa. Um, Ir tos žinios turi būti tinkamai perteiktos, išsamei perteiktos. Tikslas turėtų būti parodyti, kokios yra ES vertybės. Pavyzdžiui, kiek žmonių žino, iš, Europa, iš kur kilusi pagal graikijos mitologiją, tai yra um, filipiniečių princesės vardas, iš tikrųjų dabar tai yra Libano teritorija. Tai gerai, o tada klausimas, o kaip yra elgiamasi su pabėgėliais? Uh, E, tai reikia žinoti, reikia išmanyti istoriją, reikia išmanyti geografiją, kad paskui galėtum perteikti tas žinias, kurias nori per, perteikti, kad atspindėtum tinkamai ES vertybės, kurias nori atspindėti. Kitas švietimo aspektas tai yra pilietinis ūkdymas. Ir čia būtų klausimas, Kiek piliečių žino, kas yra Europos institucijos, ką jos reiškia? Daug kas kalba apie Daiselblumą ar Eurogrupę, tarsi jie viskas sprendžia, bet tai nėra ES institucijos. Kas yra tikrosios ES institucijos, reikia kelti klausimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad uh, terapija šiuo atveju tai būtų visų pirma geras mokymas, istorijos, geografijos išmanimas, visų tų vertybių, kuriomis yra paremta ES išmanimas, geros žinios, žinių bazė. O antras aspektas būtų geras ES įvaizdis. Um, to įvaizdžio perteikimas kitaip, uh, viskas nusumėma šona, jaunimas visai nesidomi ES, nedalyvauja visiškai Europos procesuose. Taigi, pirmininkė, labai ačiū sutiktą žodį, tikrai geras pranešimas ir mes toliau dalyvausime jo tobulinime. Dėkoju, kolega. Jūs pavaduojate labai svarbų kolegą, labai svarbu jūsų šalyje, Pananklidis. Aš labai dėkoju e, už jūsų vaidinamą labai svarbų vaidmenį čia. Kolegos, labai prašau neviršti trijų minučių pasisakymo laiko, kitaip tikrai nespėsime. Uh, rad bi čestito Damjenu Drgičiju, da se je lotil te izjemno pomembne teme. Ačiū pirmininkė, ačiū pana Drakičič, labai sveikinu Jūsų parengtų pranešimu, tai tikrai įdomi tema, nekartą jau kalbėjome šiais klausimais. Europa, Europos tapatybė, tai ne vien tik tai tiesiog atskirų europinių tapatybių apjungimas į bendrą visumą. Aišku, kad būtina mokyti įvairių dalykų, istorijos, kitų dalykų, viso to, kas sėtina su ES, ES istorija. Prieš 25 metus e, buvo e, e, prie ES prisijungė naujų narių, vėliau E, dar daugiau naujų narių, taigi mes turime dabar jau kalbėti ir apie globalizaciją, ir reikia kalbėti, aišku, ir apie dvipusį procesą, reikia kalbėti ne tik tai apie žinių perteikimą, bet ir apie ugdymą e, jaunų žmonių e, auklėjimą ir europinių vertybių perteikimą. Man atrodo, E, vadovėliuose turi būti e, būtent tos vertybės perteikiamos skiepijamos ir e, kultūrinis matmuo yra nepaprastai svarbus. Mes turime stengtis apsaugoti kultūros paveldą. Jeigu žiūrėtume apie formales ūkdymo formas, tai čia yra europinio ūkdymo elementų, pavyzdžiui, balonės procesas, visos reformos susijusius su, su tuo. Tačiau jeigu pažvelgtumėm į kitus aspektus, tai mm, reikia nepamiršti, aišku, koks yra ūkdymo turinys, kad nebūtų atotrukis to, nuo to, kas yra uh, surašyti, ar kas yra perteikima. Ir aišku, čia turime būti labai atsargus, nes švietimas yra valstybių narių kompetencija, bet žinoma, mes norėtumėm, kad po truputėlį būtų siekiama pažangos šioje srityje. Buvo kolegų užsiminta apie mokytojų mokymą Dabar, aišku, reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad kaip galima daugiau mokytojų turėtų galimybę mokyti apie Europą. Panas Diekonų, paskui dar du kolegos nori pasisakyti, bet kolegos atkreipiu jūsų dėmesį tai, kad dar du pranešimai mūsų laukia labai, prašau neviršti pasisakymo laiko, nes nespėsime. De tip social, Ačiū pirmininkė. Ką aš galvoju šio klausimu? Visos, e, visi negalavimai, visos problemos, visi socialiniai klausimai galėtų būti sprendžiami pasitelkus vieną vaistą, kuris būtų raktas į visų mūsų problemų sprendimą. Pono Dragičiaus pranešimas tikrai labai sveikintinas, mes jį paremsime, būtent e, turint omenyje visą tų problemų apžvalgą, bet noriu dar pasakyti, kad Europos piliečių e, informuotumo didinimas yra nepaprastai svarbus. Reikia Um, mokyti daugiau, um, informuoti apie visų mūsų šalių istorijas. Juk viskas yra tarpusavėje susiję, mes nesame atsieti, atskirti, juk Europa pergyveno šimtus metų karų, kovų ir įvairių pasikeitimų iki šiandien atėjome prie dabartinės istorijos ir netgi Pavyzdžiui, Tarkim, ta kalba, kurią ponas Faradžas pasisakinėja prieš Europos Sąjungą savo pareiškimuose, yra įvairių kelių europinių kalbų um, junginys, išdava. Ir manau labai svarbu žinoti, kas mes esame europiečiai, iš, iš kur mes kilome, kaip, mes, kaip viskas susiformavo. Zgadzam się z moim diakonu, że najlepšim lekiem. Ačiū pirmininkė, aš sutinku su pana Diekonu. Geriausias a, gydimas, geriausias vaistas, aišku, būtų švietimas ir ūkdymas, tačiau net ir geriausias vaistas neveiks, jeigu bu, jis bus vartojamas netinkamai, netinkamai dozuojamas. A, Aš noriu pasveikinti poną Dragičį su pranešimo projektu. Aišku, mes nenorime primetinėti naujų um, žinių perdavimo modulių. Reikia pažiūrėti dabartinį ugdymo turinį, um, pažiūrėti kaip yra integruoti tokie dalykai kaip pilietinis ugdymas. Reikia turėti omenyje, koks yra atitinkamų e, šalių poreikis, ką reikia daryti. Ir žinoma, būtina pasirūpinti tinkamų mokytojų apmokymų, parengimu, juk jie turės perteikti tą turinį, tą dalyką išmokyti. Takla. So, I... Ačiū, pirmininkė. Aš remiu šį pranešimą, bet turiu išsakyti keletą pastabų. Uh, Gaila, kad negaliu kalbėti suomių kalba, nes nėra vertimo, tad turėsiu kalbėti angliškai. Manau, kad visuomet, kai kalbame apie švietimą, mokymą ir mokymasi, turime visuomet turėti omenyje, kad tai yra valstybių narių kompetencija. Ir vienintelis metodas, kuris prieinamas mums, yra atviras koordinavimo metodas. Tad Europos komisija gali koordinuoti veiklą šioje srityje, tačiau reali kompetencija yra valstybių narių rankose. Kalbant apie Europos tapatybę, aišku, kad nelengva pas, padaryti apibrieštis parengti, labai sudėtinga mm, tai padaryti. O kai kalbame apie Europos vertybės, manau, kad mes visi atsimename, kas yra ES vertybės esmė, tai yra žmogaus teisės, demokratija, žodžio laisvė. Ir mes turime tai visuomet akcentuoti. Dabar dėl mūsų bendros istorijos. Man atrodo, kad E, tai irgi pakankamai sudėtingas rytis, kadangi mūsų supratimas, kas yra ta bendra istorija, yra skirtingas. Gal aš atsimenu, anoje kadencijoje buvau um, Europos piliečių pranešimo e, rengėjas ir, ir buvo labai skirtingų nuomonių išsakyta dėl mūsų istorijos. E, bet manau, kad svarbiausias dalykas būtų paskatinti valstybės narės kažką padaryti šioje srityje, tai yra švietimo, mokymo, mokymosi srityje, nes tai yra jų kompetencija ir, kaip aš jau sakiau, aš remiu šį pranešimą, nes jis yra labai svarbus, labai svarbu yra pasistengti paskatinti valstybės narės dirbti šią kryptimį. Ačiū. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Tai labai svarbi tema. Parengtas geras pranešimas, tai geras pagrindas tolesniam darbui. Ir pakeitimus galima siūsti iki kada, koks terminas yra. Lapkričio 19. -oji. Primenu, kad 2016 metais bus atidaryti Europos istorijos namai, tai irgi aktualu kalbant apie šią temą. Svarbu, kad būtų papasakota bendroji Europos istorija pagrįsta solidarumo ir kitais panašiais principais, taigi visą tai susiję su mūsų tema. Dabar pereikime prie kito pranešimo projekto. Pakviesiu pranešėją pristatyti savo pranešimą dėl programos Erasmus Plus ir kitų priemonių judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Iš karto irgi pasakysiu, iki kada galite siūsti pakeitimų pasiūlymus, tai lapkričio 24 diena, antra valanda. Užimtumo komitetas e, irgi e, svarsto e, šią temą ir balsuos dėl šios nuomonės. Taigi žodis pranešėjui. Ačiū pirminkė. Nuo ko reikėtų pradėti svarstant šią iniciatyvą? Manau, kad visų pirma reikėtų pagalvoti apie bendrą koncepciją, kaip rengimo ir mokymo procesas susijęs su tolesniu darbu, su darbo gyvenimu. Čia gali kilti įvairių problemų ir jos ne visos sprendžiamos dar sėkmingai Yra tam tikrų trūkumų, kalbant apie mokymosi ir darbo sąsajas. Nepaisant visų dedamų pastangų, kol kas nepavyko pagerinti situacijos. Ir čia galima kalbėti apie du aspektus. Visų pirma, yra didelis nedarbo lygis, yra didelių skirtumų tarp įvairių ES regionų e, nuo 0 iki 50 procentų netgi nedarbo lygių tarp jaunų žmonių. Taip pat yra nemažai žmonių, kurie per anksti išeina iš mokyklos, nebesimoko. Taigi mūsų mokymo švietimo sistemose yra įvairių problemų. Profesinis mokymas yra itin svarbus, kalbant apie šią temą. Tokiu būdu galima spręsti ankstyvo išėjimo iš mokyklos um, problemą. Labai svarbu, kad būtų sprendžiami kylantis um, iššūkiai. Aišku, kad švietimas ir profesinis mokymas susiduria su tam tikrais sunkumais. Tie sunkumai yra, žinoma, labai gerai suprantami, jie susiję ir su mūsų istorija, su, su įvairių šalių švietimo sistemų skirtumais. Dar nepavyko e, sukurti kokios nors vieningos švietimo sistemos, sertifikavimo sistemos, kvalifikacijų sistemos visoje Europoje. Bet yra ir teigiamų dalykų. Europa nemažai dėmesio skiria judumui ir um, tą priemonę naudojamasi gana dažnai. Visi žinome, kokia sėkminga yra Erasmus programa, um, kiek um, teigiamų dalykų jie atnešė. Visų pirma, Judumas padeda ugdyti, skatinti įvairius įgūdžius, gebėjimus ir tai, žinoma, labai siejasi su samdomumu. moksleiviai, pradedantis besimokyti profesinio rengimo sistemoje, turi turėti galimybę pasinaudoti judumo programomis. Kartais e, iškyla įvairių kliūčių, kalbinių, e, kultūrinių ir kitų. E, yra įvairių programų, Nu, užtikrinančių judumą, pameistrystės programos ir kitos. Taigi turėtume daryti viską, kad išvengtume tų kliūčių, jų atsikratytume. Taip pat yra netitikimų tarp judumo sistemų valdymo priemonių, stažuočių, pameistrystės sistemų yra labai įvairių, jos labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Ir tai taip pat e, daro savo poveikį. Negalime niekaip apibendrinti, kokios yra tos sistemos įvairiose valstybėse narėse. Todėl e, buvo nuspręsta parengti šį pranešimą ir ten būtent ir kalbama apie visus tuos dalykus. Kalbama apie tai, kad reikia gerinti e, mokymą, rengimą, kad besimokantieji galėtų įsijungti į darbuotojų gretas, reikia Europos sistemos, bendros sistemos, turime būti inovatyvus, turime rasti būdų, kaip valdyti judumą, reikia tarpininkų, kurie padėtų atsikratyti tokių netitikimų, reikia, kad rengiant specialistus dalyvautų ir bendrovės, darbdaviai. Tikimės, kad komisija suvoks tą žinę, kad reikia skatinti atitinkamus procesus, kad būtų nustatyti gana plataus užmojo tikslai, kalbant apie finansinę paramą ir apriepiamą besimokančiųjų skaičių. Čia labai svarbus koordinavimas tarp įvairių komisijos programų, tarkim, tarp Erasmus ir Europos socialinio fondo. Reikia daugiau koordinavimo. Dar, dar, dar trupučiuką. Žinoma, turime imtis veiksmų tam, kad užtikrintume, jog būtų kažkoks bendras valdymo mechanizmas sukurtas Europoje, skirtas šiems klausimams spręsti, kad būtų apriektos ir mokymo sistemos, ir pati rinka, kurioje reikia naujų valdymo mechanizmų. Ir pagrindinis tikslas būtų sukurti europinę sistemą, kurie apriektų ne tik pačias programas, bet ir apskritai e, visą e, šią sritį. Baigdamas pasakysiu, kad e, dirbome ties šiuo pranešimu kartu su šešėliniais pranešėjais, dirbome labai teigiamą dvasę, taip pat bendratarbiavo su mumis ir kolegos iš užimtumo komiteto. Jų nuomonė atitinka mūsų nuomonė, viskas yra suderinta. Žinoma, galima kritikuoti tai, kas čia parašyta, kai ką reikėtų sustiprinti, kai ką reikėtų patobulinti, bet bet kuriuo atveju manome, kad tai labai geras pranešimo pagrindas, jis labai svarbus. Taip pat buvome susiekę ir su kolegomis iš komisijos, kurie taip pat e, stebėjo mūsų darbą ir įsakė savo nuomonę. Tikiuosi, kad ir ateityje pavyks užtikrinti tokį pat bendratarbiavimą su jais. E, lauksime jūsų pastabų, jūsų pakeitimų pasiūlymų, mums jie bus labai naudingi ir e, tikimės, kad komisija priims atitinkamus sprendimus. Ši iniciatyva, šis pranešimas pasirodys maždaug tuo pačiu metu, kaip ir kiti pranešimai dėl bandomųjų e, studijų, tyrimų ir tikiuosi, kad galėsime e, papildyti tuos kitus pranešimus savo pranešimu. Esu tikras, kad e, galėsime pateikti naujos informacijos savo pranešime. Labai ačiū kolegai Maragal. Iš tikrųjų, mes labai seniai laukiame tokio pranešimo, nes turime aiškę e, nuomonę e, išsakyti e, apie profesinį mokymą, apie galimybę pasinaudoti vairiomis programomis, taip pat Erasmus. Ir Taip pat labai svarbu, kad būtų e, pristat, pripažįstami e, įvairūs diplomai gauti pagal Erasmus programą. Na, dabar dar noriu pridurti, kad labai svarbu, jog mes bendradarbiaujame ir su užimtumo komitetu, e, ypač kai kalbam apie visą gyvenimą trunkantį mokymą. Kas norėtų pasisakyti? Iš karto norėčiau sudaryti kalbėtojų sąrašą. Moran Šartie, Libatska. Pirma pasisakė šešėliniai pranešėjai. Kas dar? Zver? Ne. Kamerevert ir Zvert. Ir Morgano. Visų pirma šešėliniai pranešėjai. Prašom. Į du šešėliniai pranešėjai. Moran Šartie. Paskui Limetska. Euh, Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi jūsų pristatymu, kur pabrėžite šio pranešimo svarbą. E, jis yra tikrai nepaprastai svarbus ir reikia um, parengti labai gerą pranešimą. Čia reikia daug padirbėti, kad e, iš tikrųjų praneš... tema yra labai svarbi. Bendrai dabar um, norėčiau štai ką pasakyti jog kalbame apie Erasmus Plus ir mm, profesinį judumą čia reikia galvoti e, ne, reikia suprasti, kad eina kalba ne vien apie Erasmus. Erasmus plus yra daug plačiau. Um, eina kalba ir apie tuos, kurie uh, turi jau gavę diplomus, bet ir tuos, kurie galbūt paliko švietimo sistemą, negavę dar diplomų, tačiau turi tam tikrą kvalifikaciją ar nėra iki galo um, mm, užbaigę iš visos išsilavinimo sistemos ir, nega, ir, ir neturi dar um, atitinkamos kvalifikacijos. Europos reikia ir tokio jaunimo nepamiršti. Taigi e, tą pabrėžčiau dėl pranešimo. Norėčiau tris dalykus paaiškinti, kas mano manimu yra būtina, kad būtų įrašyta į šį pranešimą. Pirma, pirma mobilumas, judumas leidžia mažinti neligybę, neligybės skirtumus ir e, prieiga prie judumo turi leisti mažinti tas, tą neligybę. Ir aš pradžioje sakiau, kad tarp akademinio švietimo, kur pakankamai gerai pavyko užtikrinti masinį švietimą, tačiau nepavyko užtikrinti individualizavimo, todėl reikia ir kitokių švietimos įvairių metodų, kurie leistų surinkti tą jaunimą, kuris ne, nebaigia to formalaus švietimo toliau. Ne, visi, visos kitos neligybės formos, socialinė, pažiūrėjau, neligybė. Ir yra tikrai labai didelė socialinė neligybė, um, galvojant apie jaunimą, galvojant apie jaunimo galimybės pasinaudoti judimo uh, galimybėmis. Tai yra labai didelė neligybė tarp um, urbanistinėse vietovėse ir kaimiškose vietovėse gyvenančio jaunimo. Tikrai uh, ta prieiga prie judumo jų irgi labai skirtinga. Tad turime savo pranešime sutelkti dėmesį būtent į korekcinės priemonės, kaip mažinti tą neligybę. Mm, toliau ponas Maragal kalbėjo apie judumo instrumentus. Turime atitinkamus instrumentus, atitinkamas priemonės. Uh, Ko reikia? Reikia, kad e, jos būtų aiškios, prieinamos, suprantamos ir kad kad būtų jos apjungtos vienos su kitomis, sėtusi. Uh, Erasmus Plus, aišku, turi būti siejama su Europos socialiniu fondu. Žinoma, aš tikrai taip galvoju, Europos socialinis fondas juk rūpinasi mm, judumu tų, tų kurie neįgyjo kvalifikacijos, pasitraukė iš vestimo sistemos neįgyja kvalifikacijos. Ir čia yra labai įdomios patirties, kaip yra sugražinami tokie žmonės į švietimo sistemą, kaip po to jiem pavyksta įgyti kvalifikaciją. Ir trečias dalykas, pirmininkė, atsiprašau, dar turiu pabaigti, kas yra labai svarbu šiame pranešime, ką būtinai įrašyti, tai yra savanoriška veikla. Čia yra tikrai labai rimta spraga, kurią būtina ištaisyti. Kodėl? Todėl, kad savanoriškas darbas um, paliečia jaunimą visiškai kitokiu būdu. Tai yra tas jaunimo idealas, tas siekis pakeisti pasaulį ir e, apie tai reikia kalbėti. 85 procentai jaunimo um, dalyvauja dalyvaujantis tokiuose programuose yra iš kaimiškų vietovių. Štai kas yra nepaprastai įdomu. Ir tai yra tikrai labai svarbi spraga pranešime. Ir pabaigai aš norėčiau pasakyti, labai svarbu integruoti tris pagrindinės idėjas. Um, um, užimtumo, įdarbi, e, galimybės įsidarbinti, e, ta idėja švietimo tinkamo pritaikymo prie poreikių galimybę ir manau, kad tai būtų esminiai dalykai, kuriuos reikėtų įrašti į pranešimą. Labai ačiū, kalbėjote labai įdomiai, bet prašau kalbėti kitus kolegas trumpiau, nelgiau kaip po tris minutės, nes kitaip nespėsime visko nudirbti. Kolegė Libačka, toliau kolegė Kamerevert ir Morgana. Dłużej będę mówiła w drugiej. Ačiū labai kalbėjimo laikas ribotas, norėčiau pasakyti daug ką. Ir pirmiausia, šiandien norėčiau pasakyti, kad pranešime labai gerai apibriešta problema, bet žinoma, reikia tam tikrų pakeitimų tekste ir yra porą aspektų, kuriuos jau paminėjo anksčiau kalbėjo kolegos, jie kalbėjo apie neligybę, geografinę, socialinę neligybę. Taip pat yra neligybė ir tarp akademinio pasaulio ir profesinio rengimo sistemos. Manau, kad reikia visapimančio paužiūrio kad būtų apriepiamos ir stažuočių, ir pameistrystės programos susijusios su profesiniu rengimu. Pateiksiu pakeitimų pasiūlymų tikriausiai dėl um, tam tikrų nacionalinių Erasmus Plus agentūrų vaidmens. Manau, kad um, Europos programa turėtų suteikti tam tikrą garantiją jaunimui, kad šiomis programomis, šiomis schemomis bus užtikrinamas judumas. Uh, Reikia ir kitų dalykų, apie kuriuos turėtume pagalvoti, reikia įsiklausyti jaunimo balsus, turime klausytis um, tų e, jaunų žmonių, kurie kalbėjo Erasmus um, konferencijose, kurie yra susipažinę su Erasmus kontekstu. Jie turi turėti galimybę kartu su mokslais dalyvauti ir kokiuose nors pameistrystės ar stažuočių programuose ir panašiai. Tai turi būti prieinama. Labai ačiū. Aš norėčiau priminti, kad egzistuoja ir Erasmus, kur tai yra numatyta. Dabar kolegė Kamerevert, dvi minutės, prašom. Ačiū. Ačiū kolegai Maragal už tokį puikų pranešimą. Ačiū ir ką tik pasisakiusioms kolegiams už pastabas. Manau, kad tai turėtų būti įtraukta į pranešimą. Aš viską pažvelgsiu iš praktiškesnės pusės. Kaip žinia, socialdemokratų frakcija prieš porą savaičių buvo surengusi konferenciją, kur dalyvavo visos susijusios pusės dirbančios su šia programa, turiuomenė Erasmus Plus programą. Uh, Ir tos konferencijos metu buvo kalbėta apie labai praktinius dalykus ir manau, kad tai irgi turėtų būti įtraukta į pranešimą, nes tai susiję ir su programos peržiūra, galbūt komisija tai galėtų atsižvelgti atlikdama šios programos peržiūrą. Buvo kalbėta apie tai, kad Erasmus programa nepakankamai išnaudojama. E, kai kuriuose valstybėse narėse susidaro toks įspūdis, kad programos iš viso nėra. Ši programa turėtų būti lankstesnė. E, programos įvairios taisyklės apima apie 300 puslapių. Tiesiog e, neįmanoma su visais tais puslapiais susidoroti. E, programos paraiška apima 45 puslapius. Man atrodo, kad dabar viskas tapo sudėtingiau negu kad anksčiau. Daug papirizmo ir e, dėl to smulkesniems organizacijoms yra sudėtingiau teikti paraiškas. Ta pati pasakyčiau ir apie projektų sumas e, dideliem projektams yra skiriamos mažo projekto finansavimo sumos. Taigi manau, kad ir čia reikėtų tam tikrų pokyčių. Jau buvo pateikta nemažai e, pasiūlymų ir dėl atmestų paraiškų kvotos ne visos lėšos pasiekia programą. E, kai kada finansavimas e, kai kurioms programos dalims labai vėluoja. Tai mes šios praktinius klausimus irgi turime spręsti. Erasmus Plus programa yra sėkminga ir mes visi turime pasirūpinti tuo, kad ji ir toliau sėkmingai gyvuotų. Ir šios programos dėka ir jauni, ir vyresni žmonės gali judėti po Europą siekdami geresnio išsilavinimo. Tai yra tikrai puikus instrumentas, bet manau, kad su šia programa dar reikėtų truputį e, padirbėti tam, kad jis sklandžiau veiktų. Ačiū, prašau kalbėti nelgiau negu kad jums skirta. Toliau kolega Zverė, paskui baigsime šio klausimo svarstymą. E, Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjui už išties puikų dokumentą. Erasmus Plus yra sėkminga programa, bet kila klausimas, ar nėra čia tam tikros sumaišties. Manau, kad ateitis viską parodys. E, šios programos dėka studentai įgyja geresnės kompetencijas. Ši programa e, stiprina priklausomumo ES jausmą. Taip pat e, programa, programos dėka žmonės turi geresnės galimybės įsidarbinti bet ne visos valstybės narės bendra, tinkamai bendradarbiauja įgyvendindama šią programą. Pažiūrėkime, kas atsitiko su Kopenhagos programa. Ne visos valstybės narės įgyvendina kvalifikacijų programą. Kyla problemų dėl e, pripažinimo, kreditavimo ir taip toliau. Taigi valstybės narės turėtų labiau įsitraukti šią, šį procesą ir jos uh, E, turėtų labiau išnaudoti visas ES teikiamas galimybės švietimo srityje. Ačiū toliau kolega Morgano. Ačiū kolegai Maragal, ačiū kolegoms, kurie pasisakė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Jeigu įmanoma, mes turėtumėm apibriežti pačius svarbiausius dalykus. Ir taip pat mes e, turime pasirūpinti, kad programa būtų įgyvendinama. Kai kas sakė, kad reikia užtikrinti, kad jaunuoliai turėtų geresnės e, galimybės judėti po Europos Sąjungą, bet aš manau, kad reikia galvoti ir apie geriausią turimą praktiką. Ir dėl to aš, mes siūlome bandomuosius plotinius projektus, bet e, kai kuriais atvejais mes tiesiog kartojamės. Toliau kompetencijų įgytų diplomų pripažinimas tai irgi svarbus dalykai. Ir čia, ko gero, reikėtų kalbėti apie supaprastinimą. Dabar procedūros labai sudėtingos. Daug kas priklauso ir nuo mūsų, mes galime kai ką pakeisti. Europos parlamentas turėtų reikalauti, kad procedūros būtų supaprastintos. Taip pat reikėtų tikslingiau panaudoti šiai programai skirtas lėšas. Toliau, aš manau, kad mes turėtume pagalvoti ir apie užimtumą, apie darbo rinkos galimybės. Galbūt darbo tiesiog nėra, darbo rinkoje. Kaip mes galime tą problemą išspręsti? Mes taip pat visi žinome, kad daug problemų kyla tada, kai e, e, jaunuoliai per anksti palieka mokyklas, meta mokyklas, tai su tą problemą irgi reikėtų kovoti. Ačiū kolegai Morgano, norėčiau pasiteirauti. Gal komisija dar turi ką pasakyti? Beje, ačiū komisijai, kad atvyko iš šio pranešimo svarstymą. Prašom komisiją. Merci, madame la présidente, et je voulais... Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Visų pirma, norime pasakyti, kad tikrai priimame palankiai labai pono Maragal perdodamą žinę, kad reikia platesnių užmojų profesinio mokymo srityje. Ir ypač norėčiau sureaguoti kai kuriuos pastebėjimus. Taip, turime Erasmus plus judumo programą, programą jį gerai veikia, bet aišku, norime ją kartu visi dar patobulinti, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius aspektus, į tai, kad būtina atverti šią programą programą ir labiau įtraukti ypač iš vargingesnių sluoksnių jaunimą. Ir manau, kad iš tikrųjų galėtumėm čia daugiau dar daug ką padaryti. Reikia geriau parengti moksleivius judumui ir mes jau turime sistemą tam parengimui, pavyzdžiui, kalbinius įgūdžius tobulinant. Tai vienas dalykas. Jūs taip pat kalbėjote apie tarpininkų vaidmenį, kad labai svarbu tos, tą, tą tarpininkų grandį stiprinti, kad iš tikrųjų tai ar tai savivaldybė valstybės, ar tai priekybos rūmai, ar dar kažkokios kitos struktūros, gal galėtumėm padėti joms dar labiau stiprėti, plėtotis, kad, e, jie, kad jie galėtų geriau padėti jaunimui. Tai iš tikrųjų ta, tas įrankis būtų naudingas, nesudėtinga įtaikyti ateityje. Mm, toliau dėl supaprasnimo, ką e, ponė Roberta pabrėžė mūsų generalinė direktorė prieš kelias savaitės ypatingai daug apie tai kalbėjo klausimuose ir, ir tikrai dirbame tais klausimais ir mes esame pasirengę toliau su jūsų komitetu dirbti, stengiantis patobulinti visą tai, kas yra įmanoma. Ačiū. Grazie, e, rapporteur. Ačiū. Gal pranešėjas dabar norėtų trumpai sureaguoti, bet trumpai. Gracias. Um... Bueno, yo creo que estamos, eh, francamente, en la misma. Ačiū. Manau, kad visi panašiai galvojame, žinome savo sėkmės istorijas, bet e, suprantame, kokiu sunkumu kyla, kokiu dar kils, e, kokius reikės e, spręsti, ką galima patobulinti. Kaip čia man geriau pasakyti? Iš tiesų turime labai daug e, teigiamos patirties, gerosios patirties ir e, čia nieko neišradinėjame nuo nulio. Remiamės e, tuo, kas jau egzistuoja. Bet gana lietai sekasi atsižvelgti į visą ankstesnę patirtį, kuriant kažką naują, planuojant kažką naują. Ir svarbu, kad taryba, parlamentas ir komisija pasidalytų atsakomybę. Mes turime labai aiškiai atsakomybės ryti komisiją taip pat ir manau, kad ir valstybės narės turėtų prisimti tam tikrą atsakomybės dalį. Komisija galėtų ne tik koordinuoti programas, Visų pirma, reikia, kad valstybės narės pademonstruotų politinę valią visą tai gyvendinti, nes kitaip nieko nebus. Dar dėl savanoriavimo porą aspektų norėčiau paminėti. Manau, kad ta mintis gana įdomi, galima ją įtraukti, neižvelgiu čia jokių problemų. Bet uh, Norėčiau dar kartą pabrėžti atsakomybės klausimą, atsakomybės, kurią turėtų prisimti valdžios institucijos veikiančios šioje srityje. Negalime tiesiog slėptis, prisidengti savo darbu. Turime kurti skatinimo priemonės, užtikrinti, kad jomis būtų naudojamasi kad e, dalyvautų visos e, aktualios institucijos, e, visi kiti suinteresuoti į subjektai. Žinoma, svarbu kalbėti ir apie ankstyvo išėjimų iš mokyklos aspektą, apie tai girdėjome jau kelias pastabas. Reikia mažinti neligybę. Apie tai čia gana aiškiai kalbama. Prieš dvi savaitės vyko seminaras, kuriame norėjome būtent pasidalyti savo patirtimi šioje srityje. Girdėjome, kad um, yra tam tikrų problemų, kad kai kuriuose srityse visiškai nevyksta joks uh, rengimas Yra daug jaunų žmonių neturinčių darbo, ypač tam tikrose regionuose, kai kur net iki 50 procentų. Ir um, visi tai matome. Ačiū. Ortu. Labai ačiū už šį išties daug žadantį pranešimą. Šiandien buvo išsakyta daug svarbių pastabų. Iš tikrųjų svarbu sukurti tinkamą sistemą. Ir Kalbu ir apie e, nacionalinę, regioninę, daugia pakopipę sistemą. Gal to galėtų pasirūpinti Europos komisija. Jau egzistuoja europiniai tinklai, pavyzdžiui, Eurošambar. Kodėlgi nebūtų galima sukurti geresnės sistemos tam, kad būtų galima atsiliepti poreikius ir pasiūlą. Kaip kad sakė e, kolega e, pranešėjas, iš tikrųjų reglamente parašyta, kad e, komisija gali atšaukti tam tikrus Erasmus Plus programą naudojamus ženklus, kaip kad Leonardo, bet neparašyta, kad komisija privalo tai padaryti. Na ir dar svarbus dalykas, trečias dalykas. Tai yra neformalus mokymas ir e, tokių kompetencijų pripažinimas. Taip pat svarbu, kad būtų plėtamos ir su pilietybė susijusios kompetencijos. Įvyko tikrai puikiai diskusija. Ačiū kolegai Maragal. Pakeitimus galite teikti iki lapkričio 24 dienos. Dar kartą ačiū komisijai už bendradarbiavimą. O dabar turiu konstatuoti, kad mes jau vėluojame 20 minučių, dėl to kalbėsiu labai greitai. E, reikia trumpai pristatyti mano nuomonės projektą. Aš žinau, kad jūs norite kuo anksčiau išeiti iš salės, nes ketvirtadienis bet 11 val. bus pristatytas tikrai be galo įdomus tyrimas. Tai e, jeigu nelabai skubate, tai pasilikite ir išklausykite tą prezentaciją, kuri bus pateikta 11 val. Taigi kalbėsiu labai greitai. Norėčiau pristatyti e, e, nuomonę susijusią su moterų teisėmis. Mano nuomonė kalbama apie skurdą ir lyčių aspektą. Nuomonės projektas e, turi būti labai glaustas, taigi e, aš pateikiau šešis svarbiausius punktus. Taigi kalbu apie 2000. 30 metų tikslą, kurį nustatė jungtinės tautos. Iki 30 metų visi vaikai turėtų e, įgyti išsilavinimą, e, nes išsilavinimas padeda kovoti su skurdu. Taip pat ir vaikai e, patiria skurdą, dėja, bet taip jau yra. E, įvairiose valstybėse sukaupti duomenis e, tikrai kelia susirūpinimą. Vienas iš keturių vaikų patiria skurdą ir jie tikrai yra pažeidžiami. Dokumente taip pat kalbama ir apie nemokamą pradinį išsilavinimą, tam, kad visi turėtų vienodas galimybės ir įgytų išsilavinimą. Visose nacionalinėse teisės aktuose turėtų e, būti numatyta, kad visi vaikai turi teisę į mokymą, nes tai jiems padės e, padaryti geresnę karjerą. E, įvairiose šalise mergaitės dažnai mokosi geriau negu kad berniukai, taip pat ir mano šalyje, bet ir Taip pat vis dėlto svarbu, kad švietimo sistemoje būtų vadovaujamas neutralumo principu, kad su berniukais ir su mergaitėmis būtų elgiamasi vienodai. Taip pat reikėtų įvertinti ir šitos, e, šitos kitos taško mokymo programas. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip būtų galima daugiau investuoti mergaičių, moterų mokymą. Visi statistiniai duomenys rodo, kad e, didesnė įtaka vaiko išsilavinimui arba mokymui daro motinos, o ne tėvo turimas išsilavinimas. Tai tikrai labai strateginis elementas. Taip pat reikia pabrėžti ir tai, kad migrantės moteris yra labai pažydžiamoje padėtyje. Reikia kalbėti ir apie jų gyvenimo būdą, jų fizinę bei e, e, psichinę sveikatą. Labai svarbu, kad mergaitės anksti nemestų mokyklos Taip pat pranešime kalbu ir apie tai, kad reikėtų e, užtikrinti, kad būtų laikomas tam tikrų švietimo standartų, kad e, pabėgėlės mergaitės būtų mokamos jos priemusiose valstybėse narėse, taip pat, kad ir pabėgėlių stovyklose vaikai galėtų mokytis. Uh, Turkijoje 400 tūkstančių vaikų, kurie yra pabėgėlių stovyklose, negali mokytis. Tai tikrai didžiulį susirūpinimą keliantis faktas, apie kurį dabar kalba žiniasklaida. Tai tikrai e, yra klausimas susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Ir kaip žinia, pabėgėlių stovyklose vaikai dažnai yra diskriminuojami. Kaip žinia, dažniau berniukai e, meta mokyklą negu kad mergaitės. Bet e, dažniausiai mergaitės nesirenka uh, tiksliųjų e, gamtos mokslo, jos prastu, praščiau ir paruošiamos šiose sritise. Apie tai kalbu šiame pranešime. Jūs galite teikti pakeitimus iki trečiadienio, e, lapkričio 18 dienos 11 valandos. Na, o balsavimas komitete įvyks e, gruodžio mėnesį. Kiek čia mums laiko liko? Šešios minutės. Tai suteiksiu dviem kolegom galimybę pasisakyti. Labai gaila, o paskui turėsime baigti diskusiją. Mara Chartier, paskui kolegė Evans. Ačiū pirmininkė, jūs labai puikiai pristatėte šį klausimą, kuris mums yra toks svarbus ir dėl kurio mes kartu dirbame jau daugelį metų. Aš norėčiau pasakyti dėl trijų dalykų. Paprasčiausiai mm, tai yra pirmosios diskusijos, tai pirmas momentas būtų orientavimas. Manau, kad mūsų pranešime mm, labai aiškiai turi matytis Europos europinis kad mūsų pranešime turi būti aiškiai pasakyta, kad tas orientavimas turi griauti stereotipus e, tiek dėl pasirinkamo sektoriaus, tiek dėl dalyk, mokymosi dalyko, tiek dėl profesijos, nes tų, tie stereotipai dar labai gajus dėl berniukų ir mergaičių skirstimo, mm, kad, na, pavyzdžiui, tas šūkis, pernelik techniška mergaitiai ar panašus dalykai ar konkrečiai, pavyzdžiui, sakykime, statybos sektoriuje. Dažniausiai į tą sektorių orientuojami tik berniukai, tačiau moteris, mergaitės lygiai taip pat čia galėtų labai puikiai pasirodyti ir tikrai jos galėtų uh, visai kitaip e, irgi prisidėti savo indėliu, kadangi statybos sektorius labai yra pasikeitęs. E, reikia to nepamiršti. Toliau, šeštame punkte e, jūs kalbėjote apie tuos, kurie išeina iš švietimo sistemos, neįgyja kvalifikacijos. Dažniau tai yra berniukai nei mergaitės. Taip, tas yra tiesa. Tačiau priešingai nei tai, ką jūs pasakėte, aš nesutinku su jūsų pozicija. Man atrodo, kad tai nėra nesusiję nei su aplinka, nei su teisų statusu visuomenėje. Tai yra elksenos e, specifika, aš sakyčiau. Dažniausiai berniukai mokykloje yra labai aktyvus, jie, jie reikia veiklos, jie labai daug juda ir dažniausiai jiems parodomos duris. E, tai man atrodo, kad e, tas toks, tai yra rimta problema, tai toks tarsi susidaro uždaras ratas paskui, nes ir mokytojai skirtingai elgesi su berniukais, kuriems, kurie susiduria su mokymosi sunkumais, e, nei su mergaitėmis, kurios susiduria su mokymosi sunkumais. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų čia reikia labai e, rimtų korekcinių priemonių mokyklose. Čia būtų įdomus elementas. Toliau dar vienas dalykas, aš, aš dar ką, jūs kalbėjote apie tai, bet aš dar norėčiau papildyti tai, ką jūs pasakėte, e, tai ypač vieno tėv, šeimos, kurioje yra tikrai vienas iš tėvų. Tai yra labai aštri socialinė problema. Šeimos, kuriuose tik vienas iš tėvų tikrai nėra pakankamai apsaugotos. Ir sakykime, pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu tas vienišas tėvas ar motina susirga, sakykime, kažkokiu tai e, e, e, tas susirgymas labai rimtas, ilgalaikis, sakykime, vėžys ar kažkas tai tokio, nėra jokios apsaugos, jokių garantijų tai šeimai ir um, toks vaikas, pavyzdžiui, švietimo sistemoje nebeturi tokių pačių šansų kaip kiti ir aš sakyčiau, kelias į skurdą yra daug tiesesnis šiuo atveju čia nėra lygybė su kitais tikrai ir mano manimu reikia ypatingų korekcinių priemonių ypač šio klausimu. Ačiū. Dėkoju, tikrai labai įdomus pasisakymas ir tikrai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Melai atsižvelgsiu į tokias pastabas. Toliau. Kolegė Evans. Štai kur jis sėdi, prašom. Thank you very much. Ačiū labai, ačiū už pranešimą. Jame paminėti tikrai labai svarbus ir įdomus aspektai, kaip ir tie, kuriuos minėjo kolegos. Skurdas ir socialinė atskirtis sukelia labai rimtų problemų, ypač tarp moterų. Ir e, tai nesibaigianti tendencija. Norėčiau grįžti prie e, ketvirtojo e, punkto. Ten kalbama apie e, tai, kad skurde gyvena daug namų ūkių ir 85 procentams jų vadovauja moteris. Žinoma, yra įvairių priežasčių, ekonominė krizė ir kitų, ir e, labai reikia dirbti tam, kad būtų sprendžiamos šios problemos darbo rinkoje moteriams sudaromos mažiau palankios darbo sąlygos nei vyrams. Ir tai priklauso ir nuo įsidarbinimo galimybių, ir nuo požiūrio. Manau, kad ir kultūra čia vaidina svarbu vaidmenį, taip pat kalbos, nes galimybės mokytis yra susijusios ir su kalbiniais įgūdžiais. Svarbu užtikrinti, kad nebūtų žmonių atskirties, kad būtų kuriamos naujos galimybės. Ir manau, kad reikėtų taip pat paminėti jau nuveiktą darbą, nes e, jau nemažai nuveikta. Puikiai padirbėjo įvairios organizacijos visur Europos Sąjungoje. Mūsų rinkimėje apylinkoje yra e, organizacija, kuri veikia šioje srityje ir finansuojama Europos Sąjungos, jis siekia uh, atsikratyti stereotipų, užtikrinti, kad visiems jauniems žmonėms būtų suteikiamos vienodos galimybės e, mokytis ir tai labai svarbu. Ir šiam pranešimui pateiksiu dar savo pasiūlymus. Ačiū. E labai ačiū. Toliau kolega Diakono. Galbūt ir komisija dar norėtų pasisakyti. Dacă cel puțin teoretic. Ačiū. Galbūt e, bent jau teoriškai mūsų padėjėjai turėtų būti geriau įsilavinę ir turėti daugiau įgūdžių nei mes patys Europos parlamento nariai. Uh, Ir um, turint tai omenyje, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad ir tarp mūsų padėjėjų, ir tarp vertėjų daugiau merginų nei vaikinų. Dėl to galima būtų pagalvoti, kad merginos protingesnės už vaikinus. Na, e, rimčiau dabar kalbėsiu. E, noriu pasakyti, kad skurdas visuomet e, didžiulė drama. O kalbant apie vaikų skurdą, e, tai iš viso tragedija. Ir mūsų siekis atsikratyti to skurdo yra geras gestas, e, geras darbas. Ačiū pirminkė. Pasižymėjome kai kuriuos e, labai įdomius pasiūlymus išdėstytus šiame tekste ir įsakytus čia salėje. Norėčiau aptarti vieną aspektą, kuris buvo pristatytas dėl ankstyvos vaikystės ir prieš mokyklinio ūkdymo, kad reikėtų spręsti skurdo problemas ir tėvų, ir vaikų. Ir um, tai uh, labai svarbu, kalbant ir apie tėvų įsidarbinimą darbo rinkoje, dažnai tokie tėvai uh, sunkiai patenka į darbo rinką. E, labai e, svarbu, kad e, būtų užtikrinamas kognityvinis vaikų ūkdymas, kad jie vėliau, vėlesnėme gyvenime būtų sėkmingi ir kad nebeliktų tų nepalankių sąlygų skiriančių tokias šeimas nuo kitų šeimų. Ir apie tai kalbama ir Europos semestro, ir investicijų kontekste į tai taip pat atsižvelgsime, taip pat atsižvelgsime į konkrečius iššūkius kylančius um, vienišiems tėvams. Mes šios klausimus stebėsime taip pat Europos semestro kontekste. Ačiū. Konto naturalmente sulla... Labai ačiū, tikrai tikiuosi bendradarbiavimo su jumis. Ačiū visiems kolegoms, kurie pateikė pasiūlymų. Tikrai esu nusteikusi geranoriškai ir noriu su jumis bendradarbiauti. Dar norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 11 valandos lapkričio 18 dienos. Kągi, mėly kolegos, dabar mes galime perėti prie kito be galo įdomus e, klausimo ir aš norėčiau pasveikinti mūsų viešinę, kuri ką tik atvyko atvyko ir daugiau tyriejų, ekspertų. Labai džiugu, kad pas mus atvykote. Ecco, ok. Allora, intanto volevo... Kągi, tai aš norėčiau pasveikinti delegaciją, lankytojų delegaciją, kuri pas mus atvyko. Jie atvyko iš Prancūzijos. Uh, E, jie yra Burgon miesto mokyklos inspektoriai. E, juos pakvietė mūsų kolegė Don Martin iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Tikrai svarstysime be galo įdomų klausimą. E, kultūros ir švietimo komitetas tikrai labai norėjo, kad būtų atliktas toks tyrimas. Šis tyrimas labai padės mums tęsti savo darbą. Aš kalbu apie aukšto mokslo internacionalizavimą. Ok. Allora, eh, voi sapete che... Jūs tikriausiai žinote, kad mūsų tikslas yra kritiškai išanalizuoti eh, internacionalizavimo padėtį ir galimybės Tai yra svarbus tolimesnio darbo pagrindas, bet reikia įvertinti padėti įvairiose valstybėse narėse, taip pat sukauptos patirties teigiamas ir neigiamas pusės, taip pat e, reikėtų pasistengti ir uh, susisteminti jau turimą žinias, mums reikia konkretesnių faktų. Ir taip pat įdomu būtų iškirsti iš jūsų pasiūlymus apie aukšto mokslo internacionalizavimą. O paskui mes pateiksime rekomendacijas ir strategiją, pasiūlymą dėl strategijos. Taigi dabar bus pristatytas tyrimas. Sveikinu ponę Fioną Hunter Ji yra aukštesniojo mokslo internacionalizavimo centro atstovė. Tas centras yra įsikūręs Milane. Ir sveikinu Eva Egrom Polek iš Tarptautinės universiteto asociacijos, jie atvyko iš Paryžiaus. Aš žinau, kad jūs parengėte skaidrių ir netrukus jos pasirodys ekranuose. Iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų viešnioms, dar kartą ačiū, kad pas mus atvykote. Na, paskui galėsime surenkti diskusiją su kolegomis, e, kurie dar liko salėje. Jų yra nedaug, bet jie tikrai yra e, e, labai puikūs bendradarbiai, kai kuriems teko anksčiau išvykti. Bet paskui dokumentą išplatinsiu visiems kolegoms. Ir kaip jau sakiau, po jūsų pristatymą vyks diskusija. Taigi dabar suteikiu žodį poniai Hunter o paskui pane Egron Polek. Good morning everybody. I... Labas rytas. Šiandien pateiksiu Jums prezentaciją, kolegė Eva pakomentuos kai kurias skaidres. I'm Eva Egron Polak and I have... Esu Eva Egron Polak. Ir pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, nes man reikės išeiti be 2012, kad spėčiau į e, lėktuvą į Malaziją. Aš e, pakomentuosiu kai kurias skaidres ir tikiuosi, kad gal dar spėsiu atsakyti kai kuriuos klausimus, bet pagrindinė prelegentė bus Fiona. Ačiū. Jūs žinote, kad e, mūsų buvo paprašyta atsakyti štai tokį pagrindinį klausimą. Kas yra pagrindinis internacionalizavimo e, tikslas? Pamėginsime tai apibendrinti keliose skaidrėse. Šis klausimas susidaro iš dviejų dalių. Visų pirma, reikėtų aptarti, e, kaip e, šiuo metu suvokiamas internacionalizavimas e, iš esmės Europoje. Ir į šį tyrimą buvo įtrauktos ir kai kurios šalis ne Europoje, kad geriau suprastume tai, kas vyksta būtent Europoje. O antroji mūsų prezentacijos dalys, dalis bus skirta atsakymui į antrąją klausimo dalį, kokia yra ateities kryptis, pagydautina ateities kryptis. E, šioje srityje ir čia jau teikiame pasiūlymų, kad e, dabartinė kryptis e, nebūtinai yra ta, kuri mūsų nuomonė būtų labiausiai pagydautina Europai. Vienas iš svarbiausių pirmųjų dalykų, kurie išplaukia iš šio tyrimo dėl to, kas yra internacionalizavimas. Tai naujas reiškinys, naujas žodis ir kai kam iki šiol net sunku ištarti tą žodį. Bet kuriuo atveju kalbame apie šalis, regionus, institucijas. Šis reiškinys labai platus ir nėra vieno modelio, kuris tiktų visiems. Negalima jo tiesiog platinti kaip kažkokį vieną modelį, kuris bus tinkamas visiems situacija, sąlygos e, keičiasi gana sparčiai, tam daro poveikį įvairūs e, politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir akademiniai veiksniai. Čia e, pabrėžiau ekonominius veiksnius, nes be abejo jie yra svarbiausi, kalbant apie intencionalizavimą. Taip pat stebime tam tikrą tendenciją link privatizavimo švietimo srityje ir Tai yra tam tikras būdas, pajamų gavimo būdas, būtent ta tendencija stiprėja. Galbūt e, kai kuriuose šalise, išskyrus e, tikriausiai Junktinėje karalystę, e, matome, kad nuo bendradarbiavimo labiau pereinama prie konkurencijos. E, šiame tyrime taip pat e, aptariamas globalus e, kontekstas ir globalios tendencijos tam, kad geriau suprastume, kas vyksta Europoje, turėdami omenyje globalų į kontekstą ir kokį vaidmenį vaidina mūsų tarptautinė universitetų asociacija. Taigi aptariame ir globalias tendencijas, ir atskirų valstybių pranešimus, ataskaitas kodėl e, tokie svarbus būtent ekonominiai veiksniai. Juos mini daugelis šalių ir e, šalių ne Europoje. Tie veiksniai e, yra labai naudingi, nes Europos modelis labai skiriasi nuo kitų regionų, pavyzdžiui, JAV ekonominio pobūdžio motivatoriai motivuojantis veiksniai daug stipresni nei Europoje. Ir um, tai taip pat labai aktualus aspektas, kalbant apie internacionalizavimo tikslus. Kita svarbi tendencija yra ta, kad um, internacionalizavimas um, vis sparčiau įgyja prioritetinę vertę visais lygmenimis matome įvairių tendencijų, bent jau politikos lygmenių, kad e, dabar jau laikomasi įsamesnio, e, labiau strateginio požiūrių į internacionalizavimą, siekiama renkti nacionalinės strategijas, e, užsibriežti nacionalinius tikslus susijusių su internacionalizavimu, kad internacionalizavimas būtų labiau susijęs su nacionalinėmis programomis, kad jam būtų skiriamas didesnis prioritetas e, šalise ir kuo didesnis prioritetas skiriamas, tuo labiau e, internacionalizavimas bus susijęs su nacionalinėmis strategijomis. Institucijos vis dažniau rengia internacionalizavimo strategijas nacionalinėme kontekste. Ir um, be tų strategijų yra ir daugiau, daugiau programų, daugiau veiksmų, judumo priemonių. Matome tam tikrą šios strategijos augimą, plėtrą. Bet uh, vis dar kyla sunkumų susijusių su sprendimais, kurie turėtų būti priimami remiantis objektyviais duomenimis, nes kartais duomenų trūksta, kad būtų priimami tie objektyvūs sprendimai E, labiau duomenys būna nacionalinio ligmens, ne europinio ar globalaus ligmens, e, sunku palyginti duomenys tarp šalių. Yra dar vienas svarbus aspektas - regionalizavimas, vis daugiau šalių nori e, sukurti tam tikrus internacionalizavimo regionus, ieško partnerių ir Europa čia pasitarnauja kaip modelis geriausias modelis pasaulyje internacionalizavimo srityje, sakyčiau. Dar e, porą pastabų dėl duomenų, dėl e, skaičių, kurie paaiškėja. Aišku, turime duomenų dėl to, ką e, lengva įvertinti, ką lengva pamatuoti. Visų pirma, dėl judumo. Ir internacionalizavimo tikslais turime nemažai duomenų apie judumą, bet, e, kaip žinia, yra ir kitų aspektų, kuriuos e, daug sunkiau pamatuoti, bet kurie vis dėlto turi labai didelį poveikį besimokantiesiems institucijoms. Žinoti vien tik besimokančiųjų skaičių nepakanka. Kas dėl regionalizavimo, manau, visiškai aišku, E, ir tas stebima ir Azijoje, ir Afrikoje, ir Latino Amerikoje. E, jie e, žiūri į visą Europos modelį kaip į pavyzdį, sektiną pavyzdį. Mm, ar žvelgtume į judumą, ar į abipusį pripažinimą, kvalifikacijų pripažinimą. Tai ne tik Erasmus modelis, tai gerokai platesnis Europos modelis ir jis skatina internacionalizavimą. Taigi labai aišku, e, kad Europoje viskas prasidėjo nuo Erasmus. Kai tik žiūrime į Europą, matome, kad tas e, modelis, kuris buvo sukurtas po Bolonijos e, proceso, labai skatina internacionalizavimą. Eva ką tik minėjo, kad tai padarė didelį poveikį ir kitiems pasaulio regionams ir iš dalies būtent dėl šios priežasties stebime tendencija, kad internacionalizavimas yra įtraukiamas į vairias švietimo sritis, bet yra ir tam tikrų spragų. Daug kalbama apie internacionalizavimą, apie praktinį aspektą, bet ne visada politika atitinka tą praktinį aspektą ir turime vertinti situaciją realistiškai. Ne visur Europoje pavyksta pasiekti vienodų rezultatų ir net ir Europos viduje dar yra iššūkių, apie juos jau šiek tiek užsiminėm. Ir vienas iš labai įdomių rezultatų mūsų tyrime, nagrinėjant iššūkius globaliu mastu, stebime, kad net ir Europoje, kalbant apie internacionalizavimą, yra tam tikrų iššūkių, pavyzdžiui, pripažįstant kai kuriuos mokymosi laikotarpius arba um, kreditus, tai kelia didelę riziką ir yra ir uh, kitose sritise tam tikra rizika, kad uh, kvalifikacijas gali dažnai įgyti tik tie, kas gali jas įpirkti, kas gali sauliaisti jas įgyti. E, taigi tokie klausimai tikrai kelia susirūpinimą institucijoms kartu su judumu. Kaip sakė Fiona, vienas iš iššūkių yra tas, kad e, yra daromas skirtingas poveikis skirtingiems Europos regionams, netgi e, matosi protų nutekėjimas Europos viduje, nes, nes Mm, iš kai kurių regionų moksleiviai studentai išvyksta į kitus regionus. Ir tai tikrai iššūkis ne tik kitiems regionams, bet ir pačiai Europai. Kaip pažiūrime visos tos argument, visą tą logiką, kaip visą tai įtakoja Europos valstybės, internacionalizavimas, e, aukštas mokslo srityje sutelkiamas tris sritis. Visų pirma, uh, E, trumpalaikė arba ilgalaikė ekonominė nauda per studentų įdarbinimą, Mm, ar ryšius su kitomis valstybėmis. Matome, kad tikrai yra samdoma daug talentingų jaunų žmonių, yra daugiau matomumo, daug mm, viso to, ką mes matome, labai, kas, kas matoma, kad aukštose pareigos yra žmonės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų akcentuoja judumą kaip internacionalizavimo esminį elementą. Mes norėtume pasiūlyti ir čia mes pradėjome turėtumėm žiūrėti, kaip e, tai turėtų viskas e, atrodyti ateityje, mes norėtumėm pasiūlyti laikytis visapusiškesnio požiūrio į internacionalizavimą. Galbūt čia reikėtų to nuoseklaus dėrėjimo ir išlumo, kad institucinių lygmenių internacionalizavimas būtų prasmingas ir būtų siekiama aiškios misijos, kad nebūtų viskas tempiama prie vieno kurpalio. Mes žinome, kas, kas yra daroma toje srityje. Um, judumas yra labai svarbu, rei, tikrai niekas nesako, kad reikia sustabdyti to, tačiau jeigu mes norime tikros priegos prie internacionalizavimo, reikia ugdymo turinį keisti. Mes turime galvoti apie tai, tai, ko yra mokoma ir kas iš to gaunama. Ar yra tai e, rezultatas globalus pilietis, kuris gali susirasti darbą globalioje aplinkoje. Taigi, kokių absolventų savybių e, galime siekti, e, išugdyti čia akademinės diskusijos turi vykti būtent pačių programų lygmenių. Uh, under... Manau, kad vienas iš dalykų, ką, kas turi būti pabrėžta, vertinant iš platesnio požiūrio taško, ne vien europinio, judumo sistemos uh, siekia 20 procentų 20 procentų. Ir aišku, net jeigu ir pasieksime tos 20 procentų, vis tiek 80 procentų studentų liks niekur ne, nekeliavę. Maždaug yra 2 milijonai studentų ir tik tai 3 procentai um, turi tokią judumo galimybę pasauliniu mastu. Taigi, mes turime žiūrėti ugdymo turime, turinį, turime žiūrėti, ko yra mokoma ir mokomasi aukšt aukštojo mokslo lygmenių, nes priešingų atveju tas internacionalizavimas palies tik tai tą tokį nedidelį skaičių elito. Um, ir mes galvojame, kad reikia būtinai sieti internacionalizavimą daug labiau įderinant su pačia misija, aukšto mokslo misija. Tai nėra tikslas pats savaime, juk reikia galvoti apie pagrindinius iššūkius, kurie vis labiau, dabar praktiškai visiškai yra tarptautinio pobūdžio. Tad e, manau, kad iš tikrųjų programos yra raktas. I'm sorry, I'm conscious of time. Suprantu, kad laikas spaudžia, tai labai greitai pereisime prie prezentacijos paskutinės dalies ir Eva pabaigoje irgi pakomentuos. Šioje studijoje Daug kalbam apie tai, kaip mūsų manima būtų galima pasiekti tų tikslų. Ir viena iš svarbiausių studijos dalių buvo, kur mes pažiūrėjome į bendrai pripažįstamas internacionalizavimą apibrieštis. Kaip galbūt būtų galima pakeisti internacionalizavimo paskirtį, pradedant nuo apibrėžimo. Taip, aišku, apibrėžimų yra daug, bet dažniausiai naudojamas yra toks, kad E, kaip Jane Knights yra parengtas apibrėžimas, tai yra mm, idėjų inkorporavimas tokiu būdu, kad būtų galima tai e, perteikti mm, švietimo lygmenių po vidurinio lavinimo. Aišku, kad yra atveriamos galimybės. E, čia ir savaip interpretuoti internacionalizavimą, e, galima mm, jį pritaikyti ir prie savų poreikių. Mes galvojame, kad to, tos apib, tą apibriežti reikėtų mm, performuoti, kad dėmesys būtų sutelktas kiek kitur. Tai yra, kad būtų e, tarptautinė, tarpkultūrinė, globali dimencija integruojama, kad būtų toks specialus procesas siekiant tikslo funkcijų ir e, teikimo e, to švietimo po vidurinio lavinimo pakopos, kad būtų galima užtikrinti gerą švietimo kokybę ir kad tai švietimas būtų prasmingas visuomeniai. Tai yra iš tikrųjų toks mm, specialus procesas, kad būtų siekiama prasmingos misijos, kad būtų apsvarstymas, kad būtų sprendimai priimti, pasirinkimai padaryti ir veiksmai e, sektų po to, ne vien tik žodžiai. Dabar dėl to švietimo visiems. Mes norime, kad daugiau būtų suvokiama, jog reikia didesnės įtraukties. Mes turime, aišku, sutelkti dėmesį į judumą, bet reikia nepamiršti to platesnio komponento, kuris turi būti integruotas į internacionalizuotą ūkdymo turinį visiems. Aišku, tai turės poveikio ir didesniam akademinių sluoksnių įsitraukimui į internacionalizavimo procesus, nepamirštant ir valdymo ligmens. Na ir galiausiai reikia dar kartą pabrėžti, kad um, aukštojo mokslo internacionalizavimas nėra tikslas pats savaime, tai yra priemonė pasiekti kokybės, tai yra būdas prisidėti prie visuomenės raidos. Ir aišku, kad reikia nepamiršti ir ekonominių visų argumentų, tačiau reikia sutelkti dėmesį ne vien tik tai į ekonominę naudą, kurios galima pasiekti per per internacionalizavimą. Ir dar pabaigai Eva. Ačiū. Aš manau, kad internacionalizavimo apibrieštis, kuri naudojama, kuri um, sulaukia didelio konsensuso, uh, Mm, pristato tai kaip neutralų procesą. Aš manau, kad daugelis dabar pripažįsta, kad <laughs> realiai tas procesas nėra toks neutralus. Yra ir tų varomųjų jėgų, ir tiek institucinių, tiek akademijos sloksnio, tiek ir kitų. Tad labai svarbu yra akcentuoti tikslą, kad kuris tikrai nėra svarbiausia ekonominis, tai yra labiau e, būtent svarbiau ekonominis, mokslinis tikslas. Ir tai reikia pateikti kaip um, naudingesnė, į tikslą orientuotą apibriežti, kurią būtų galima tada įvertinti pagal poveikį, kurį internacionalizavimas turi turin, kokybei ir vietos klausimų sprendimui. Ir pabaigai dar tokia pastaba. Europa turi didžiulių galimybių, bet taip pat jai tenka ir didžiulė atsakomybė, kadangi į ją yra žiūrima kaip į modelį, kaip į pavyzdį. Tad labai svarbu, jog politika, kuri tvirtinama Europinių lygmenių, ką Europos komisija, kitos institucijos daro. E, reikia turėti omenyje, kad tai turi labai didelę vertę, tai yra labai svarbu. Vieš, e, švietimas yra viešoji vertybė, visuomenės bendras gėris ir manau, kad visi turime pasimokyti vieni iš kitų. Tai nėra vien pusė eismo gatvė, tai yra tikrai dvi pusė eismo gatvė ir mūsų pranešime tai aiškiai išdėstyta. Ačiū. Jo, ringračiu davvero mūsų. Tikrai norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti už tai, kad taip puikiai apibūdinote labai išsamų, e, turtingą tyrimą. Jūs mums pateikėte svarbiausius e, aspektus susijusius su e, aukštojo mokslo internacionalizavimu. Ir ši, dabar šiuo etapu, kuomet yra pradedamos vykdyti internacionalizavimo programos, pakalbėti ir apie Bolonijos procesą. Jūsų darbo dėka Beje, kolegos, norėčiau priminti, kad 17 šalių, ne vien tik tais ES valstybės narės, bet ir šalis esančios už ES ribų, jau dalyvauja šiame projekte. Ir e, jas irgi diskutuoja apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad e, Erasmus programa būtų lengviau prieinama visiems. Ir galbūt reikėtų diskutuoti su universitetais apie jų autonomiją. Yra svarbu, kad studentai ne tik įgytų žinių užsienyje, bet kad ir būtų praturtintos universitetų mokymo programos. Universitetai turi turėti ir geresnės ekonominės galimybės būti labiau matomi. Taip pat reikia daugiau investuoti ir į žmonės, taip pat užtikrinti ir e, sistemų lygybę. Man atrodo, kad e, dabar e, vyksta kiek kitokia diskusija negu kad ankstesnės. E, Kaip žinia, mes labai daug kovojame tam, kad būtų padvigubintas finansavimas Erasmus Plus programai ir kad būtų sumažintos neligybės žirklės. Bet dėje negalėjome išspręsti visų problemų. Taigi dar kartą labai ačiū už tikrai įdomų požiūrį. Gal kolegos norėtų pasisakyti. Suteiksiu žodį tiems, kas jau užsirašė kalbėtojų sąrašą. Dabar noriu dar pasakyti, kad pas mus atvyko ir lankytojų iš Švedijos. Jos pakvietė Max Anderson žalių frakcijos sveikinu mūsų lankytojus iš Švedijos, kurie sėdė ar tik nesalės gale kas iš Švedijos atvyko. Sveiki atvykę pas mus. Malonu Jūs matyti. Ačiū, kad atvykote. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Visų pirma, kolega Žvedrova, paskui kolega Venta, kolega Morgano. Puiku. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti abiem pranešėjoms už tyrimo pristatymą. Deja, dar neturėjau laiko tam, kad įsamiau susipažinčiau su šiuo tyrimu. Kas dėl e, jo naudingumo mums, ypač kalbant apie Erasmus, aptarimą, galima būtų šiuo tyrimu pasinaudoti tam, kad kaip nors koordinuotume aukštai mokslą Europos lygmenių ir tam reikia plačių mastų stebėti tai, kas vyksta Europoje. Tyrimas gana selektyvus ir tam, kad įvertintume situaciją atsakingai, reikia bendresnio pobūdžio tyrimo. Norėčiau pastirauti, ką manote apie tokį paužiūrį. Jūs abi minėjote protų nutekėjimo riziką ir faktišką protų nutekėjimą. Protų nutekėjimas paprastai nutinka naujosiose valstybėse narėse, nes studentai iš šių šalių dažnai nori studijuoti gerai žinomuose universitetuose, senosiuose valstybėse narėse, bet manau, kad tai po truputį keičiasi. Yra įkūriami įvairūs moksliniai centrai prie universitetų, pavyzdžiui, Čekijoje. Ir nors um, jiems dar sunku įsilaikyti visus uh, protus, kad jie nenutekėtų, vis dėlto yra dedamas labai uh, tvirtas pagrindas tolesniam moksliniam bendradarbiavimui, ypač uh, tam tikrose konkrečiose sritise. Ir Tai gali mums padėti užtikrinti internacionalizavimą. Struktūriniai fondai taip pat gali būti naudingi, tai dar vienas aspektas, bet e, žinau, kad e, tokie centrai ir e, kai kurios šalis, pavyzdžiui, Ukraina baiminasi protų nutekėjimo ir norėčiau jūsų pasteirauti, ar galėtumėte pakomentuoti, uh, kaip e, spręsti protų nutekėjimo problemą kartu, paisant internacionalizavimo tikslų. Ar yra kokiu nors dar e, tarptautinių priemonių? Žinoma, yra aspektas susijęs su aukštojo mokslo kokybė, su e, gerai tinkamai parengtais aukštojo mokslo dėstytojais. Visa tai susiję, visa tai daro, daro savo poveikį. Taip pat labai svarbus universitetų finansavimas, ypač regionuose. Gal galėtumėte pakomentuoti. Dziękuję, Pani Ačiū, pirminkė. Kolegija pasakė jau daugelį dalykų, kuriuos ir aš norėjau paminėti. Noriu padėkoti už jūsų pristatymą, žinau, kad skubate, bet norėčiau pateikti jums klausimą. Kalbėjote apie protų nutekėjimą. Ar turite kokiu nors skaičių apie tai, iš kurių galėtume suprasti, e, kiek žmonių išvyksta ir ką galime daryti, kad e, išlaikytume jaunimą Europoje? Jūs minėjote labai įvairią medžiagą. Visų pirma, kalbėjote apie Erasmus, kuris buvo visko pradžia. Ir žinoma, norėtume visą tai plėtoti, vystyti. Visą tai, ką minėjote, yra labai įdomu, ypač kalbant apie aukštąjį mokslą. Kas dėl naujųjų valstybių narių, net ir mano valstybė, svarbiausia tai, kad vyktų aukštojo mokslo institucijų bendratarpiavimas regionų lygmenių, kad um, būtų užtikrinama bendra prieiga prie visų šių programų. Nežinau, ar galėsite pateikti konkrečių skaičių, konkrečių duomenų. Iššūkių kyla daugeliu žmonių. Daugelis žmonių susiduria su problemomis, baigia mokslus, kai jau įgyja diplomą. Labai svarbu, kad e, kažkas būtų daroma ir regioninių lygmenių. Kolega Morgano. Dar norėčiau priminti, kad jūs turėsite galimybės perskaityti visą šią, šį tyrimą, ten yra be galo daug domenų. Mes pasigilinsime į tą tyrimą. Manau, kad buvo atlikta tikrai labai gili analizė ir apie vadinamą iversity fenomeną. Taigi, mėly kolegos, galėčiau Jūs patikinti, kad šis tyrimas mus labai praturtins. Daug mums kylančių klausimų jau yra išnagrinėti tame tyrime. Luidži, prašom. Ačiū. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už visą suteiktą informaciją. Aš teksto dar nesu perskaitęs, taigi mane tai kažkiek tai riboja. tikrai reikia daugiau medžiagos apie globales tendencijas. Ir jūsų pateikta informacija mums padeda geriau suprasti, kokia yra padėtis šiuo metu įvairiose valstybėse narėse. Aš visų pirma norėčiau pasakyti štai ką. Tyrime e, yra e, pateiktas e, teiginys, kad reikėtų institucionalizuoti internacionalizavimą. Tai susiję ne vien tik tai su mobilumu. Taip pat yra akivaizdu, kad ji galėtų padėti spręsti ir šiandien kilinčias problemas, pavyzdžiui, nedarbas, bet turime galvoti ir apie ateitį. Šiandien turim, pagal šiandien turimus duomenis gali būti ir sunku įvertinti, kas atsitiks ateityje. turime užtikrinti, kad žmonės gautų tinkamą išsilavinimą, kad būtų integruoti darbo rinką. Jūs daug, daug kalbate apie kokybę ir tai būtina daryti. Bet jeigu apie tai kalbame, tai turime nepamiršti ir akademinio pasaulio, apie ką kalbėjote ir jūs. Ir noriu pasitirauti, kaip būtų galima suvienyti valstybės narės e, sprendžiant šią problemą. Juk vis dėlto universitetai turi tam tikrą autonomiją šiems klausimams spręsti. Man atrodo, mes visi suprantame, kad uh, E, šiuo metu e, patiriame didelį spaudimą, bet turime galvoti apie ateitį. Jūs pateikėte tokį skaičių kaip 3 procentai, tik 3 procentai e, studentų gali pasinaudoti suteikiamomis galimybėmis. Kaip ir kiti kolegos, pritariu, kad reikėtų siekti, kad kiek įmanoma daugiau žmonių tokias galimybės turėtų. Dabar dėl Bolonijos proceso. Jau mūsų viešinė skuba į lėktuvą, toj turite išvykti, nes kitaip pavėluosite į lėktuvą, kuris jūs skraidins į Malaziją, ar ne? Tai aš labai trumpai. Kokia yra problema? Kaip galima būtų pakeisti universitetų mokymo programas? Kaip būtų galima e, užtikrinti geresnį diplomų pripažinimą valstybėse narėse? Šiuo metu tokios problemos tikrai yra aktualios. Be abejo, ir toliau reikia tęsti mokslinius tyrimus ir jie turi būti platesni. Labai ačiū. Ačiū už pasisakymą. Iš karto jums ir suteiksiu žodį. Pasisakykite ir skubėkite į Malaziją. Jūs kalbėjote apie 17 valstybių, tai yra 10 valstybių narių ir 7 užsienio šalis, tarp jų ir Malazija. Fully, Fiona, Fiona atsakys um, plačiau. Mm, aš trumpai dėl protų nutikėjimo. Uh, Mm, kai kurios mm, įstaigos, mm, taip žinoma, jos yra labai patrauklios judumo kontekste. Manau, kad svarbu skleisti informaciją. Tarkim, manau, kad e, Čekijoje svarbiausias būtų Karolio universitetas Prahoje, bet yra ir kitų įstaigų visoje šalyje ir taip yra visur. Taigi labai svarbu skleisti informaciją apie tas įstaigas, kad jos išliktų patrauklios, nes um, visus visus veikia reitingai, susiklosto tam tikra įstaigų hierarchija. Ir manau, kad tikrai tie mažiau žinomi universitetai, institutai gali nukentėti. Dėl um, mokymų programų. Manau, kad iš tiesų labai svarbus e, tas klausimas. Kaip suprantu, e, iš savo patirties tikrai daug daugiau tenka bendrauti su švietimo įstaigomis, nei su tais, kas rengia politiką. Ir e, apie tai kalbame ir mūsų ataskaitoje. Norėčiau tik pasakyti, kad tai, ką matome nacionalinėse politikose, faktiškai e, šiek tiek skiriasi nuo tos krypties, kurią e, norėtų eiti nacionalinė strategija, kad būtų daugiau įstaigų, daugiau e, studentų, kad būtų atsižvelgiama į geopolitinius, geolokavimo veiksnius, kad būtų apriepiami visi besimokantieji ir mokymo programą, švietimo programą yra labai svarbus aspektas čia ir yra tam tikrų netitikimų, tam tikrų spragų. E, mūsų ataskaitoje kalbama apie labiau na, tokį mišrų paužiūrį. Ačiū, turiu jau e, skubėti, labai atsiprašau. Gero skrydžio. Norėčiau tiesiog kai ką pridurti prie įsakytų komentarų. Mūsų siūlomas paužiūris yra ilgalaikis procesas, tai reikėtų pirmiausia paminėti. Ir jeigu rimtai žiūrite į internacionalizavimą, tai permainų procesas, ilgalaikis procesas. Dažnai kartoju, kai dirbu su įstaigomis internacionalizavimo srityje, kad internacionalizavimas praplečia ir padidina įstaigų trūkumus, silpnasias pusės. Turime internacionalizavimą įsidėkti tam, kad užtikrintume e, geresnę įstaigų kokybę ir veiksmingumą, taigi reikia labiau atsižvelgti realijas į praktiką. Svarbu, kad įstaigos būtų suinteresuotos internacionalizavimu ir valdžios institucijos, kuriančios politiką taip pat. Aš turiu mm, tikrai ilgą tinkamos medžiagos sąrašą, kurį galiu Jums pateikti, kad susipažintumėte su šią problematiką. Darbas per švietimo programas turi savo pranašumų, bet čia reikėtų turėti omenyje, kad modeliai yra skirtingi ir mm, labai svarbu turėti omenyje, kad e, ta patirtis, kuri e, yra įgyjama individualių lygmenių, e, nėra naudinga bendruojų lygmenių, institucinių lygmenių. Kas dėl švietimo programų, judumas yra vienas iš būdų užtikrinti, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai, bet tai nėra vienintelis būdas. Taip pat galime truputį palikti ilgalaikį judumą nuošalį ir e, kalbėti apie labai trumpus judumo laikotarpius, tarkim, savaitės laikotarpius ir tai jau gali padaryti savo poveikį. Tai e, gali būti traukiama į mokymo programą, studentai gali pasiruošti tam, tai gali būti naudinga jų mokymuisi. Tikiu, kad Europos švietimo sistema labai sėkminga, kad ji pasitarnauja Europai, bet kad tas poveikis būtų stipresnis, tai turi būti virtualioji erdvė. Ir e, mano nuomonė, e, Visa tai gali būti pilnai užtikrinta tik tai virtualių lygmenių. Internacionalizavimas gali egzistuoti tik tai užtikrinant visas virtualias galimybės. Taip galėsime į šį procesą įtraukti žmonės ir Europoje, ir už jos ribų. Taigi svarbu kalbėti visų pirma apie sinergiją, ne tik aukštojo mokslo srityje, bet ir e, kitose sektoriuose, kad visa tai būtų įgyvendinta. <laughs> Labai ačiū, pritariu tam, ką pasakėte. Jūsų atliktas tyrimas yra, ko gero, vienas iš įdomiausių, e, kurie čia buvo pristatyti. Labai ačiū už visą jūsų indėlį. Tikrai norėtumėm į šį tyrimą pasigilinti, nes jis mums gali padėti judėti prieki. Kai kurie aspektai tarsi buvo palikti nuo šalyje. Čia kalbu apie įvairių, įvairių judumo tipų sudarinamumą, e, mokymas internetu. Iš tikrųjų, atliktas tyrimas labai kokybiškas ir būtent čia Europa gali tapti pasaulinę lyderę. Jūs taip pat sakėte, kad skiriasi nacionalinės politikos. O taip pat Universitetai turėtų kurti mokymo programas nepriklausomai nuo fizinio mobilumo. Tai dar viena labai įdomi nauja mintis, naujas iššūkis. Kažin ar komisija dar norėtų ką nors pridurti šią labai svarbę temą. Ačiū už suteiktą žodį. Noriu pasakyti, prieš dviejus metus Europos komisija paskelbė komunikatą dėl Europos aukštojo mokslo pasaulyje. Tai yra internacionalizavimo strategija faktiškai aukšto mokslo srityje ir turiu pasakyti, kadangi dirbame su tais pačiais ekspertais kaip ir jūs, tai tos studijos rezultatai, sakyčiau, šimtų procentų dera su tuo, kas yra komunikate. Tai komunikatas buvo paskelbtas tada, kai Erasmus Plus programa buvo pradėta vykdyti. Erasmus Plus programa turi labai um, stiprią tarptautinę dimenciją ir uh, kaip ponė Ranpolan uh, pasakė, kad kai kalbame apie internacionalizavimą, reikia turėti omenyje, kas, kas tai yra ir, ir būtent tai mes ir darome šios dviejus metus per Erasmus Plus. Uh, Kartais žmonės um, neteisingai galvoja, kad Erasmus ar Erasmus Plus yra tik judumas, daugiau nieko. Tikrai tai yra daug daugiau. Erasmus Plus yra daug daugiau nei vien judumas. Uh kai kalbame apie judumą, tas jau buvo pasakyta, mes galvojame, kad judumas nėra tikslas pats savaime, taip niekada nebuvo. Judumas tai yra tik tai viena iš priemonių, kaip mm, padėti aukšto mokslo įstaigai atsiverti tarptautiniai arenai, tarptautinėms įtakoms ir pagerinti savo mokslo kokybę. Erasmus Plus ką daro dėl kokybės, būtent tai yra ne vien tik studentų, bet būtent um, pedagogų, dėstytojų judumas. Jeigu pedagogai nėra motivuoti, tai aišku, kad jie nepropaguos to judumo ir, ir savo studentų tarpe. Tad labai svarbu galvoti būtent apie dėstytojus dėstytojus. Ir Erasmus Plus šiais metais apie 30 tūkstančių dėstytojų ir studentų išvyks už ES ribų. 30 tūkstančių tiek dėstytojų, tiek studentų tai yra judumas iš ES į išorę, ne iš išorės į ES, bet tai irgi yra labai svarbu, nes mūsų studentai ir dėstytojai yra suinteresuoti um, nuvykti ir į kitas, nei įprastinės uh, mokymosi vietos, studijų vietos ir tikrai yra didžiulio susidomėjimo judumui, judumo atžvilgių, ne vien tik tai es viduje, bet ir už jos ribų. Taip pat jūs, ką sakėte, yra labai svarbu ta internacionalizavimo strategija, kad ji turėtų būti visapusiškesnė, kad būtų galima propaguoti ir kitokių tipų veiksmus, pavyzdžiui, jungtinius tyrimus ar, ar panašius dalykus. Mes vykdome Erasmus Mundus, Erasmus Plus dabar štai, taip pat partnerystės stiprinimas, jūs kalbėjote apie tai, kad yra daug konkuravimo, taip, tas tiesa, Europa turi būti patraukli studijų paskirties vieta, bet aišku, ir bendradarbiavimo reikia daug ir vienas kitam neprieštarauja ir ta konkurencija ir bendradarbiavimas vienas kitam netrukdo. Mes galvojame, kad galima bendradarbiauti, stiprinti pajėgumus, mes galime padėti ir universitetams kitose pasaulio valstybė, regionuose, Azijoje, Latino Amerikoje, Afrikoje. Ir iš tikrųjų mes galime ir konkuruoti, bet galime ir bendradarbiauti. Toliau lygybės užtikrinimas, teisingumo užtikrinimas, tai yra mūsų strategijos Erasmus plus esmė, pati širdis. Mes galvojame, kad labai svarbu parinkti studentus iš um, sudėtingia, sudėtingiau gyvenančių visuomenės sluoksnių uh, ir tai mums tikrai labai rūpi. Mes galvojame, uh, kad todėl labai svarbu yra mm, propaguoti kreditų mm, judumą, nes kai propaguojame kreditų e, judumą, tai reiškia, kad studentai turi būti judus. Atvykstantis į Europą, jie turi turėti galimybę gauti tam tikrus kreditus ir paskui grįžti atgal į savo įstaigą ir įgyti tą savo išsilavinimo laipsnį. E, ir tai mm, čia toje srityje reikia dirbti, ne viskas yra taip automatiškai pasiekiama. Mes esame pastebėję, pavyzdžiui, ir tokių dalykų, kuomet studentai atvyksta į Europą, bet vietoj to, kad įgytų keletą kreditų ir grįžtų atgal, jie pasilieka ir pabaigia mokslus čia. Yra toks elementas. Europ Sąjunga vykdo ir politikos dialogos, dialogus su kai kuriomis valstybėmis dėl aukšto mokslo. Tai Kinija būtų, Indija, Meksika, Brazilija, kitos e, svarbios valstybės, bet taip pat ir regioniniai dialogai vedami su rytų partnerystės kaiminėmis, su vakarų Balkanų valstybėmis ir m, mm, e, taip pat į pietus nuo viduržėmio jūros esančiomis valstybėmis. Labai svarbu kalbėti apie kreditų pripažinimą, bet taip pat kvalifi... E, diplomų, e, kvalifikacijos pripažinimą. Ir čia mes turime įvairiausių priemonių, kurias galima panaudoti. Tai gal tiek norėjau pasakyti. labai pakvieščiau visus panalizuoti šį komunikatą, kuris buvo paskelbtas prieš dviejus metus, bet jis vis dar labai aktualus ir tikrai noriu dar kartą pabrėžti, kad mūsų komunikatas labai dera su jūsų šiandienos studijų pristatymais. Ir dar vieną dalyką noriu pas, paminėti internalizavimo labai svarbų faktorių. Uh, Tai yra absolventų sukurti tinklai aukštą mokslą baigusių absolventų ryšiai yra labai svarbus, yra labai daug dabar jau ir nacionalinių strategijų paremtų būtent tų elementų internalizavimo e, kryptimi, bet aišku, reikia nepamiršti, kad tos strategijos turi būti glaudžiai susijętos su kitomis nacionalinėmis strategijomis, pavyzdžiui, nacionalinėmis plėtros strategijomis, nacionalinėmis migracijos strategijomis. Mes matome Europos Sąjungoje įvairios valstybės bando bando taikyti įvairius būdus, paversti Europą tikrai patrauklę studijoms um, paskirties vieta, bet aišku, čia reikia nepamiršti vizų elemento. Kartais tai yra tokia rimta prieštara, kadangi vizų reikalavimai trukdo plėtoti kai kuriais atvejais uh, šią strategiją. Tai reikia į tai atsižvelgti. Labai ačiū komisijai už pastabas ir už bendradarbiavimą dabar mūsų viešiniai. Paskutinis žodis, prašom. Na ir aišku, jūsų strategija buvo integruota į mūsų studiją ir kolega Hans Devet, kaip žinote, tikrai dirbo toje bendroje komandoje ir mes labai tikime tą strategiją. Neturėjau pakankamai laiko, kad galėčiau pakankamai akcentuoti, kiek um, yra siekiama, bandoma e, pasaulinių lygmenių um, perkelti europinį modelį jį um, kopijuoti, yra net, tiesiog net pavydima mūsų modelio. Ir um, matome tokio, to, to, tokių procesų ir labai svarbu tą atsvarą užtikrinti Europoje, kad m, um, iš tikrųjų yra nemažai konkurencijos, kaip jūs sakėte, bet bendradarbiavimas, man atrodo, yra mūsų genuose, mūsų europinio modelio, tai yra esminis elementas ir per Erasmus, per kitas programas mes sėkmingai prisidėjome prie, prie to ir, ir ir manau, kad tai labai svarbu. Ir mm, aišku, aš dar negalėjau akcentuoti, kadangi stigo laiko ir, ir tai, kaip svarbu yra įtraukti deramai dėstytojus, mm, visus pedagogus, prof, prof, profesionalus, mm, nes aišku, gali kurti įvairiausias strategijas, politikos priemonės, tačiau e, jos bus įgyvenintos tik tuo met, jeigu akademinis pasaulis tuo tiki ir įgyvendina. Tai taigi mes turime padėti ir dėstytojams, ir administratoriams aukštojo mokslo srityje, nes tai iš tikrųjų tai padės užtikrinti tą vertę, kurią gauna studentai. Jeigu ne, jeigu uh, drebi dėl savo migracijos dokumentų, ko, ką gali planuoti ateitį. Jeigu neturi patalpų, kur mokytis, kai, ko, kaip gali sutelti dėmesį į mokslą. Taigi, tokie elementai yra labai svarbus. Tačiau, iš tikrųjų, ši, tas ūkdymas vyksta klasėje, auditorijoje ir būtent per sąveiką tarp dėstytojų ir studentų vyksta tas procesas. Ir jeigu mes neįtrauksime mūsų akademikų, mūsų dėstytojų, tai tas procesas neįvyks. Man atrodo, kad dabar Europoje pastebime tą tendenciją ir dabar Junktinės karalystės karalystės paskelbtas dokumentas dėl mokymo ir mokymosi būtent akcentuoja tuos esminius mokymo um, proceso elementus. Aišku, uh, konkurencija uh, turi išlikti svarbus elementas, bet uh, reikia nepamiršti to, kad dėstytojai dažnai turi pernelyg didelį krūvį, pernelyg mažas pajamas gauna ir tai sunkina jų gyvenimą. Tai irgi reikia nepamiršti galvojant apie tą švietimo visą patirtį. Aš, aš labai tikiu ateitimi, aš labai tikiu tuo, kad tai ilgalaikiu laikotarpiu mes panaudosime visą sinergiją, visapusiškai ir kai kalbame apie judumą, partnerystės, ugdymo turinio internacionalizavimą, skaitminizavimą ir taip toliau, ilgalaikiu laikotarpiu galvojant mes visą tai turime apjungti į vieną bendrą projektą ir partnerystės yra kūriamos tam, kad būtų sukurtas internacionalizuotas ugdymo turinys skaitmininėje erdvėje. Ačiū. Molte grazie, veramente. Labai ačiū. Iš tikrųjų, Labai įdomiai praleidome šį rytmetį. E, jūsų baigiamosios pastabos patikslino kai kurios svarbius dalykus. Komisija taip pat e, siūlo savo bendradarbiavimą universitetams, bet Kaip jau sakėme, e, universitetams e, kyla įvairių iššūkių. Mes su jumis palaikysime e, nuolatinį kontaktą. Tikrai norėtumėm ir toliau stebėti jūsų darbą. Ačiū už šią prezentaciją ir ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Na, o mes dabar. Na, gal padarysiu mintelės per traukėlę dėl e, mandagumo. Sumetimais palidėsiu jūs iki durų. Ačiū. Allora, scusate, vorrei solo dirvi che concludiamo la nostra eh, riunione. Netrukus baigsime posėdį, norėčiau Jums priminti, kad kitas posėdis įvyks gruodžio 3 dieną. Gruodžio 3 dieną vyks tarp parlamentinė konferencija, prašau Jūsų visų tame posėdėje dalyvauti. Visos frakcijos turėtų dalyvauti ne tik tikrieji, bet ir paskaitiniai nariai. Dar kartą ačiū. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už darbą. O dabar norėčiau jūsų paprašyti išeiti iš salės. Išeikite iš salės, nes dabar tęsime darbą, kuriame dalyvaus tik koordinatoriai, vyks koordinatorių posėdis. Thank you for your presence, also for visitors. Labai ačiū už jūsų dalyvavimą, ačiū ir lankytojams, lankytojams ačiū už tai, kad pas mus atvykote.